e iniziare. Visų susėsti. Pradėsime posėdį. Tai yra pirmasis mūsų posėdis 2013 metais. Darbo tvarkės projektą turite savo aplankose. Ir jei kolegos neturi jokių pastabų, tuomet darbo atvarką laikysime patvirtintą. Vertimas E, šiame komitete atspindi komiteto narių e, tautybės ir visi nariai gali klausytis vertimo į savo kalbas. Norėčiau komiteto ir savo vardu pasveikinti Lordų rūmų delegaciją, kuri lankosi šį rytą e, pas mus. Ši delegacija čia bus kurį laiką kartu su mumis. Pusę pirmos jie dalyvaus e, posėdėje dėl 2050 metų plano. Tad dar kartą sveikinu Lordrumų delegaciją. Norėjau taip pat e, pasakyti, jog e, rytoj posėdis vyks tik pusę dienos, jisai pasibaigs po balsavimo. Tuo tarpu po, papietinė posėdžio dalis yra anuliuota. O šiandien dirbsime visą dieną ir tuo būdu pradėję šiandien baigsime rytoj 12.30. Na, o dabar pana Piper pranešimas. Anas Piper yra pranešėjas dėl būdų, kaip pasiekti tikslą iki 2010 metų, mažinant naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetimo, išmetamą CO2 kiekį. Ta, kiek, kiek mes turime laiko šitai diskusijai? Prašom, žodis ponai Piper. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis e, pranešimas ir ši tema yra ir techninio, ir politinio pobūdžio. Kartais e, kyla klausimas, ar turint omenyje kad čia yra tiek techninių detalių, ar turim akcentuoti tuo pat metu ir politinius aspektus. Tačiau paprastai įprasta diskutuoti labai giliai ir detaliai dėl visų techninių aspektų. Apie ką čia sukasi kalba? Čia kalba sukasi apie naujus lengvuosius komercinius automobilius ir tikslas yra sumažinti išmetamą CO2 kiekį. Komisija remdamasi 510 reglamentu 510-2011 bando siekti šito tikslo. Mes e, sustiprintai bendradarbiaujam su Envi komitetu šioje srityje principo čia svarbios e, keturios temos, dėl kurių vyksta tas sustiprintas bendradarbiavimas. E, du 2020. Ar reikia labai aiškaus e, grafikos su saistančiais įsipareigojimais? Toliau Taip pat yra ir superkreditų bei testų procedūrų klausimas. E, kokiu reglamentų pagrindu ir kokiu testų pagrindu turėtų būti daromi paskaičiavimai. Taigi, ko siekia komisija šiuo reglamento pasiūlymu? Pirmiausia, komisija patvirtina 147 gramų CO2 kilometrui tikslą, kalbant apie lengvosius komercinius automobilius, ir teigia, kad ta, to pasiekti tikrai įmanoma iki 20 metų. Taip pat numatomos 95 eurų nuobaudos už gramą, jeigu viršijama yra 147 gramų riba. Kalbant apie 2020 metų tikslus, komisija planuoja, kad nuo 2014 metų jau būtų galima nustatyti tolesnius tikslus ir prireikus pradėti atitinkamas procedūras. Tai reikštų, kad gali būti nustatomi dar griežtesni tikslai dar iki 20 metų, o po 20 metų jau būtų numatomi saistantys privalomi planai susijęs tam tikromis priemonėmis. Dabar superkreditai, tai yra tam tikri inovacijų kreditai. Jų galiojimas baigėsi senajame 2018 reglamente ir nuėjame pasiūlyme, jie nėra minimi. Kalbant apie bandymų procedūras, komisija norėtų reguliariai pakoreguoti tas bandymų procedūras, kad būtų atsižvelgiama į naujus poslinkius, nuolatos jie būtų įtraukiami ir kad komisija turėtų naują pagrindą, kaip būtų galima paskaičiuoti naujas ribinės vertes. Na, aš detaliai gal nekomentuosiu to. Šiuo klausimu yra pateikta pakeitimų, jie yra įtraukti ir į mano pranešimą. 147 gramų kilometrų tikslas yra vienas svarbiausių dalykų. Na ir mes manome, kad e, šis tikslas yra gan ambicingas, turint omenyje, kad jo reikia pasiekti iki 20 metų. Ir tik prieš dviejus metus <clears throat> mums po sunkių dėrybų pavyko dėl to tikslo susitarti ir dabar komisija jau patvirtino techninio pagrindimo analizę, tai reiškia, kad tas tikslas yra racionalus ir jo nereiktų mažinti. Taigi turime būti pakankamai ambicingi. Dabar kodėl reikia ši, dabar keisti kelio gairias, kurios dabar ką tik naujai yra pasiūlytos. Mūsų vertinimų nėra jokių svarių priežasčių, kodėl reiktų griežtinti tą tikslą. Taigi viskas yra gan sudėtinga, nes pramonės įmonėms iš pramonės įmonių prašoma vis naujų technologijų, bet e, kita vertus mes apsunkiname jas papildomais kaštais. Ir tie automobiliai, kurie yra gaminami, kurie yra kuriami e, ir pateikiami yra į rinką, komercinių automobilių pramonė Europoje juk turi kažkaip išlikti konkurencinga ir komisijos pasiūlytos kelio gairės. Ir pirmasis reglamentas, na, tos gairės yra teisingos ir mes nemanau, kad turėtumėme dar labiau griežtinti tikslus. Taip pat yra, na ir tie reikalavimai dar labiau griežtinti tikslus yra pagrįsti tam tikrais duomenimis. Buvo dar, man rodo, į atitinkamą studiją, na ir duomenys buvo uh, pateikti 2007 metais prieš finansinę krizę, o po to dar 2010 metais buvo pateikti duomenys, jie palyginti su 7 metų duomenimis. Taigi tai yra tokie pateikti duomenys ir kažin ar remiantis tais e, duomen, duomenimis galėtumėme e, griežtinti tikslą. Mano manimu, 147 gramai yra tinkamas tikslas. Kalbant apie tai, kokie tikslai galėtų būti po 20 metų. Kažin, dabar matyti tikriausiai yra per anksti bandyti kalbėti apie tikslus po 20 metų. Yra 147 gramų kilometrui tikslas. Mm Ir tai nėra lengvai pasiekiamas tikslas. Ir jeigu dabar jau pradėsime naują procedūrą, pradėsim formuluoti dar griežtesnius tikslus, dar, ne, dar iki 20 metų, tuomet kvesionuosime techninius poslinkius, kurie dabar, yra, kurie dabar vyksta. Ir sukusime nepalankę aplinką gamintojams. Taigi mes norime, kad tikslai po 20 metų būtų aiškus ir manau, kad gal 18 metais ir būtų laikas pradėti apie juos gal galvoti, detaliai panalizuoti situaciją ir ieškoti naujų pasiūlymų dėl kelio gairių. Dabar dar viena tema - superkreditai. Ypatingieji kreditai. Dabar kokį poveikį tai turės kitoms transporto priemonėms. Mes e, pasisakome už tuos kreditus, nelabai suprantame, kodėl tai negalėtų tapti paskatos priemonė pramoniai, juk dažnai yra taip, kai, kad tokie dalykai net ir neegzistuoja rinkoje ir nedaro jokio poveikio. Ir mes tiesiog norime išsaugoti sistemą, kokia ji yra. Dabar bandymų procedūros. Dabar yra dirbama su naujais bandomais automobiliais ir taip pat žiūrima, kokios e, numatomos procedūros. Mes norime tas procedūras dar jo, jų kūrimo metu pakoreguoti, taigi dėl to reikalinga ta procedūra, kažin ar vertėtų ją keisti. Na ir iš principo tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau pasakyti. Uh, Pone pirmininkė, pradėjome gan anksti, dėl to kalbėjau lėtai. Dar turime 45 minutės. Taigi aš manau, kad galėsime tikrai padiskutuoti per tas 45 minutės. Dėkuoju. Dėkuoju kolegai už pasisakymą. Taip, būtent, būtent todėl aš ir palikau pakankamai laiko, kad galėtume aptarti su pranešėjais. Toliau kiti kolegos, kurie nori pasisakyti, prašom, e, ponas Kramer. E, kuris yra šešėlinis pranešės Aldė frakcijos vardu. aufmerksam gelesen und äh, kann sagen, dass ich Ihnen in allen Punkten im Mes mūsų frakcija labai e, kruopščiai išnagrinėjo pateiktą pasiūlymą ir mes palaikome <clears throat> pranešėjos reikalavimus ir siūlymus ir norėčiau viską apibendrinti. Man atrodo, kad patiktas kompromisas dėl naujų lengvų komercinių transporto priemonių yra pernelyg ankstyvas. Dar per anksti jį svarstyti iš naujo. Aš buvau šešėlinių pranešėjų rengiant pranešimą e, dėl šio susitarimo ir mums tikrai buvo nelengva pasiekti susitarimą dėl 147 gramų. E, lengvieji, lengvosios komercinės transporto priemonės paprastai yra naudojamos apie 10 metų. <clears throat> Tie, to, tos transporto priemonės, kurios bus rinkoje 2020-aisiais, yra gaminamos jau šiandien. Ir jeigu mes norime pramoniai pasiūlyti aiškumą, jeigu m, mm, kalbame apie ilgalaikio naudojimo transporto priemonės, būtų neatsakinga dabar kažką keisti ir elgtis kitaip. Yra daugybė kitų, parengta kitų tyrimų. Ir panagrinėjus turimus duomenis, pamatysite, kad nėra jau taip visiškai aišku, uh, jog būtina koreguoti e, šias ribinės vertės. Mums suteikti dėrybiniai įgaliojimai pagal dabartinį tekstą mums suteikti galiojimai pagal e, patvirtintą tekstą ir komisijai suteikta galimybė išnagrinėti visas alternatyvas, egzistuojančias galimybės ir po, kalbant apie laikotarpį po 2020, kalbant apie komersinės transporto priemonės ir keleivinius automobilius, mes kalbame apie jų gyvavimo laikotarpį. Ir iš esmės čia pername prie matematinių skaičiavimų. E, testavimo laikotarpiai, testavimo procedūros turi būti parengtos prieš pradedant diskusijas dėl CO2 ribinių verčių po 2020-ųjų. Nes e, apskaičiuojant tas ribas pagal matematinę formulę, e, kuomet įrašote kintamą į tą formulę, skaičiai visiškai pasikeičia. Kalbu apie CO2 e, e, vertės visam e, automobilių ūkiui. Taigi, pirmą reikia parengti naujas testavimo procedūras ir tik po to pradėti svarstyti naujas e, CO2 ribas. Mes taip pat e, numatome kreditų įgyjimo, įsigijimo galimybę ir valstybės narės turi pasirūpinti susijusiamis priemonėmis. Kol kas dar nežinome, kaip atrodys pasaulis 2020-aisiais, kokios naujos galimybės atsivers rinkoje. Uh, Svarbu, kad dabar būtų e, paskatos pramoniai toliau tobulėti. Ir jei kalbant apie e, keleivinius automobilius, mes siūlome tų e, taršos kreditų galimybę, tuomet e, lengvosios komercinės transporto priemonės E, pavyzdžiui, yra rinka, kur galėtų atsirasti mm, elektra varomos transporto priemonėmis. Priemonės. Turime e, sukurti akstiną naujų technologijų plėtojimui. <clears throat> Taigi bendrai palaikau Markus Piperą darbą, bet aš teiksiu pakeitimą. Tačiau neižvelgiu prieštaravimo jo teikiamame pasiūlyme. Grazie, la parola kolega Tozen. Dėkuoju. Dabar ko? kolega Tozanovský. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. E... Ačiū, pirmininkė. Ek, kaip EKR šeš, frakcijos šešėlinis pranešėjas, norėčiau e, padėkoti pranešėjai už jo nuveiktą darbą. Manau, kad jis pasirinko labai racionalų požiūrį mums reiktų suvokti, jog lengvosios transporto priemonės e, tiesiogiai daro poveikį konkurencin, konkurenciniai situacijai, ypač kai kalbame apie MVI. Ir jeigu pasikeistų ekonominė situacija, tai e, būtų smūgis verslui bendrai šiame sektoriuje ir ne tik mažoms ir vidutinėms įmonėms. Dažnai jau kalbame apie tai, kaip e, paremti mažas ir vidutinės įmonės, suteikti joms daugiau galimybių. Manau, kad šiuo metu 147 gramai yra riba. Ir nemanau, kad būtų protinga bandyti prastumti dar griežtesnė riba nes dėl visų e, kolegų minėto aplinkybių ir aš sutinku dėl argumentų susijusių su testavimo procedūra, nes kol kas dar neturime informacijos ir nežinome, kaip tai atsilieps vairuotojams. E, teršalų kreditų e, sistema, man atrodo, yra geras dalykas, nes kol kas nežinome, kuri technologija bus populiariausia ir kokia kryptimi viskas pasisuks. Šie taršos kreditai gali viską taip pat įtakoti. Todėl, kalbant apie laikotarpį iki 2020-ųjų, manau, kad <clears throat> viskas turi likti taip pat, nes e, juk, e, kai ateis tas laikas, Tada matysime, kaip pasikeitė technologijos ir kas, koks sprendimas būtų geriausias lengvoms komersinėms transporto priemonėms. Todėl aš manau, kad e, turėtume pasirinkti logišką sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad Europa išgyvena sudėtingus ekonominius laikus ir aš e, tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su pranešimo autoriumi ir aš tikrai labai palaikau jo pasirinktą požiūrį. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Prodi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolega Van Brent, kuri yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja, negali dabar atvykti, todėl kad įstrigus e, kamščiuose. Ir e, jinai manęs paprašė, kad aš pasisakyčiau už ją, jos vardu. Van Brent siūlo paremti tikslą 2025 metų pritarti tam tikslui ir taip pat pritarti 2010 e, metų tikslui 147 gramai CO2 kilometrui. Kolega e, taip pat pasisako už testų ciklo peržiūrą ir už ypatingų kreditų nuostatos taikymą. Aš asmeniškai manau, kad šis dokumentas yra pakankamai nemažas iššūkis. Ir jisai taip pat skatins hybridinių automobilių gamybą, kurios praktiškai jau dabar hybridinių automobilių gamybą, kurie praktiškai jau yra komerciniai automobiliai. Taip pat dauguma tų automobilių yra naudojami miestuose ar miesto zonose, tad aišku būtų įmanoma tuo pasinaudoti šitame kontekste. Dėkuoju kolegai Prodi, dabar žodis kolegai Vidal Quadro. Dėkuoju, ponė pirmininkė puikiai žinoma, kad transportas sudaro penktadalį visų ES, ES išskiriamų emisijų, ypatingai kelių transportas 70 procentų sudaro tos, to penktadalio. Taigi šis komisijos pasiūlymas e, yra sveikintinas, nes jame kalbama apie vieną esminių problemų ir tikslų, kalbant apie energetikos politiką iki 20 metų. Komisija patvirtina, kad 2020 metų tikslas 147 gramai kilometrui yra tikrai pasiekiamas. Taigi, tai žinodami mes dabar turėtume daryti viską, ką galime, kad paremtumėme pramonę per šį perinamai, perinamai laikotarpį. Pono Piperio pranešimo projektas, kuris yra gan gerai subalansuotas, pripaž... jame yra pripažįstama, kad tikslas, kuris buvo nustatytas 11 metais, tikslas skirtas 20 metams, yra pakankamai ambicingas ir jo keisti nereiktų. Nu, nuolatos e, peržiūrėdami, keisdami tikslus, mes sukūrėme sumaišties ir netikrumo pramonės srityje. Taigi, no, jeigu norime skatinti inovacijas, tai iš tiesų, kažin, ar e, pagerintų mūsų įvaizdį pasaulyje. Norėdami nustatyti tikslus po 20 metų, kaip sakė ir ponas Piperis, mes e, turėtumėme palaukti naujos harmonizavimo procedūros, kad ji būtų užbaigta ir jau tada pradėti kalbėti apie naujus tikslus. Galiausiai sveikinu pono Piperio pastabas apie smulkių vidutinių įmonių veiklą ir tai, kad jų darbui tokie komerciniai lengvi automobiliai yra labai svarbus. Na ir, na, jeigu pasieksime šio tikslo, bandysime pasiekti šį tikslą, tai e, naujų automobilių kainos gali išaukti 10 procentų. Taigi mes turėtumėme vengti dar labiau apsunkinti e, šią pramonę šaką krizės metu. Dėkuoju, dabar žodis e, ponui Derek. Pirmininkė, CO2 emisijos automobilių atveju yra puikia priemonė bandant e, daryti ekonomiškesnius automobilius, gaminti e, auto, ekonomiškesnius automobilius. Tačiau kalbant apie CO2 emisijas, čia reiktų pakeisti ir kitokius paskaičiavimus, kur būtų atsižvelgiama ne tik į emisijas e, automobilio veikimo metu, bet taip pat ir emisijas gaminimo metu. Japonija be jokios abejonės šioje srityje pirmauja ir Europa tikrai nėra lyderė, nes Europa neturi pakankamai inovacijas skatinančių priemonių. Taigi labai dažnai iš Lenkijos į Italiją perkeliama yra gamyba. Tačiau inovacijomis nėra naudojamosi, o inovacijų potencialas yra milžiniškas, kalbant ir apie kėbulus, ir variklius, ir padangas, ir panašiai. Ir būtent tų automobilių įmonių, automobilių įmonėse ir sukūriami įvairūs nauji dizainai, modeliai ir Europai reikia tokio kaip ir proveržio Dėl to mes ir pritarėme visam Europos komisijos pateiktam dokumentui, tai yra tikrai didžiulis, didžiulį privalumą turintis dokumentas. Grazie, la parola kolega Roy, prego. Dėkuoju, kolega Roy. Vorsitzender, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ich finde. Mėly kolegos. Aš e, manau, kad e, kaip e, ITRE komitetas. Jeigu mes rimtai žiūrime į savo darbą ir e, jeigu norime atsakyti į klausimą, kokios mes norime Europos pramonės, tai tuomet mes turime labai atidžiai pasverti visas galimybės ir visas tas papildomas sąlygas. Tokia politika, kuri nuolat yra keičiama, visą laiką keliant tikslus, darant juos e, e, griežtesnius, nėra geras dalykas, todėl kad e, šiame kontekste taip pat nesiūloma pakankamai skatinančių priemonių. Jeigu mes norime, kad rezultatai būtų realūs, tai parlamentas turėtų iš tikrųjų nusiųsti labai aišku signalą ir turėtume pasakyti, jog nereikia griežtinti daugiau reikalavimo Europos automobilių pramonės gamintojams. Tai yra klaida. Ir manau, kad dauguma mūsų turėtų labai aiškiai Europos komisijai tai pasakyti. Dėl e, viso to, kas buvo pasakyta, aš nenorėčiau kartotis dabar. E, turime laukti inovacijų, turime remti inovacijas. Aš niekuomet nesuprantu, kaip e, mes galime galvoti, jog uh, naujovės ir naujas technologijos, kurios e, turi padėti daryti pažangą, kaip tos naujovės gali vykti neremiant jų. Todėl e, tam būtinai reikia atitinkamų skatinimo priemonių ir to nereikia keisti. Dėkuoju. Menin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Apie ką mes čia šnekame? Ar apie techninius standartus, ar apie Europos piliečių sveikatą? Nes e, kol kas yra nepaneigta, kad e, CO2 kenkia žmogaus sveikatai. Jeigu jis kenkia žmogaus sveikatai, tai mes kaip teisėkuros institucija turime nuolant siekti CO2 mažinimo ir tuo būdu turime ginti piliečius, apsaugodami jų sveikatą pramonė nėra toks, e, to, to, toks dalykas, kuris kiekvieną dieną prisitaiko prie naujų e, sąlygų. Ir e, jeigu mes dabar keičiam įvairius aspektus, tai ką tai konkrečiai reiškia? Mes sakom, kad brangiau kainuos nauja testų sistema, tačiau mes nesiaiškiname, kiek visa nauja finansinė sistema kainuos tai tam pramonės sektoriui. Jeigu mes išsiaiškintume, kiek įmonės sumoka bankams, tai pamatytume, kad tai yra labai didelės sumos ir kad investicijos į e, sveikatos apsaugą ir saugumą yra šimtus kartų mažesnės. Mes pasisakome ne tik tai už tai, kad būtų balsuojama dėl teisės nuostatų, kad būtų apibriežti principai ir kad būtų tam tikros kvotos numatomas, uh, dabar ir, ir galvojant apie ateitį, ir mes turim galvoti apie tai, kad pramonė, mūsų pramonė turi būti konkurencingesnė, nes yra akivaizdu, jog kitur pasaulyje e, bandoma eiti mažesnės taršos link ir tas Europos siūlomas principas, atsargumo e, principas taip pat e, turi pasireikšti teigiamą poveikį. Jeigu mes norime, kad būtų mažiau CO2 iš metalų, tai turime turėti bendrą veiksmų planą, kaip to siekti. Galbūt e, turime eiti kombinuoto transporto link, geležinkelis e, kelių transportas, nes e, žinome, kokia dalis CO2 iš metalų tenka kelių transportai. Tad turime numatyti galimybės pramonės sektoriui atliepti e, šitos iššūkius ir turime nepamiršti, kokia yra, e, kiek įmonės sumoka bankams ir turim galvoti šiame kontekste apie sveikatą ir saugą. Kolega Langen. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mėly kolegos. Aš e, manau, kad inovacijų ciklas lengvųjų transporto priemonių srityje ne, nelabai yra suderinamas su 147 gramų tikslu. Manau, kad dėl šitų dalykų reikia susitarti. Aš pritariu kolegams, kurie sakė anksčiau, jog nebeturime keisti tų tikslų, nes mes turime siekti tam tikro stabilumo, nes jo reikia automobilių gamintojams. Dabar keletas komentarų dėl ypatingųjų kreditų ir dėl procedūrinių dalykų dėl tam tikrų procedūrų, kurios e, bus taikomas po 20 e, metų. Tos e, inovacijos, kurios išeina už kasdienybės ribų, turėtų būti geriau apibrėžtos. mes žinome, jog tik tai vienas, viena ekologinė inovacija buvo kol kas patvirtina komisijos. Visa šita sistema turi būti supaprastinta ir jinai turi būti palankesnė inovacijoms. Dėl to, ką ponas Piper sakė apie ypatinguosius kreditus, aš e, šitą temą pasakyčiau, jog inovacijos turi būti skatinamos, stiprinamos, nežinau, ar šimtas tūkstančių automobilių galbūt yra pakankamai pakankamai mažas skaičius, galvojant apie komercinius automobilius. Bet, bet kuriuo atveju aš matau, manau, kad inovacijos turi e, būti užtikrinamos e, tikslingai ir manau, kad turi būti atliekamas vertinimas, turi būti skiriami konkretus etapai siekiant šitų e, tikslų. Jeigu dabar mes. E, fiksuojam tam tikrus skaičius laikotarpį po 20 metų ir tie skaičiai yra iš pirštų laužti, tai nežinau, ar tai geras dalykas. Ir kyla klausimas, ar bus e, naujas tikrinimo ir e, bandymų testų ciklas. Jeigu nuo 2015 metų bus naujas ciklas, tai mes turime remtis dabartiniu ciklu kaip pagrindu, nes e, antraip šitie dalykai bus atidėti neapibrieštai ateičiai. Ir reikėtų tiksliau apibriežti laikotarpį po 20 metų ir ne siūlyti iš piršto laštų skaičių čia. Dėkoju. Pa... Dabar kolega Piper, o paskui komisijos atstovas pasisakys. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už išreikštą paramą. Socialdemokratų ir žaliųjų frakcijos išsakyta kritika. E, pabandysiu išanalizuoti. Ponas Langė minėjo e, skaičių tūkstantis, bet man atrodo, kad Žinau, šimtas tūkstančių, bet man atrodo, kad tai per nelik didelė riba. Aš galėčiau pasiūlyti e, tekstą, kuris galėtų tapti dėrybų pagrindu. Ačiū. Dėkuoju. Kolegai Piper, noriu priminti, jog pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 30 diena 12 valanda. Ir turėsime dar vasarą 28 dienos posėdį, kur galėsime aptarti pakeitimus. Dabar periname prie e, kolegos Paul pranešimo. Žodis pranešėjai penkioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties buvo įdomu da, e, klausytis diskusijų dėl CO2 e, iš metalų bei komercinių transporto priemonių, nes tai susijusios su temos, kaip ir mano pristatoma tema dėl e, CO2 sumažinimo būdų, kalbant apie keleivinius automobilius. E, Šie automobiliai sukuria vieną aštuntąją visų e, teršalų transporto sektoriuje e, Europos Sąjungoje. Jeigu mūsų automobiliai tampa šio laikiškesni, našesni, tai mes sutaupame, tai reiškia, kad mes sutaupame daug ir vartotojų, ir verslo pinigų. Ir taip pat apsisaugome e, nuo situacijos, nuo tokio atvejo, e, kuomet labai išauktų naftos kainos. Prognozuojama, kad e, nuo 2020, iki 2020-2025 galima bus sutaupyti 27 milijardus eurų, o iki 2030-ųjų 36 milijardus eurų, jeigu taikysime šias priemonės. Taigi visų pirma noriu pasakyti, kad 2000-ųjų reglamentas pasiteisino e, kelivinių automobilių e, šalinama tarša mažėja. Anglai turi posakį, jei daktas nesulūžęs, tai nėra prasmės jo taisyti. Ir kuomet rengiau šį pranešimą, apie tai galvojau. Reikia nepersistengti e, reglamentuojant e, šiuos aspektus iki 2020-ųjų. Aš bandžiau pažvelgti į laikotarpį po 2020-ųjų, nes dabar jau kalbame apie, horizon, apie 2025-uosius. Ir manau, kad turėtume būti atsargus, besistengdami e, labai. E, e, labai koreguoti komisijos patiktą pasiūlymą. Taigi, kalbant apie tikslus iki 2025-ųjų, mes neturėtume imtis šios užduoties, kol nesulauksime UNICEF e, ataskaitos apie testavimo, naujus testavimo ciklus. Ir tas reikia palaukti šio tyrimo, nes reikia turėti laiko, pasilikti laiko pakeisti reglamentus ir taisyklės šiais klausimais ES. Todėl būtų naudinga jau dabar bendrais bruožais apsispręsti, kurią kryptimį eisime. Pramonės atstovai sutinka, kad reikia ir toliau uh, kurti kiek įmanoma našesnius uh, E, automobilius. Numatytas tikslas yra 70 gramų CO2 iki 2020-ųjų. E, tai nėra labai griežta riba. E, kai kurie tyrimai įrodo, kad galima siekti ir dar ambicingesnio tikslo pasitelkus pa, pačius naujausius automobilius, tas, ta riba yra tik 10 gramų. Ir Bet reikia turėti omeny, kad automobilio e, naudojimo laikotarpiu e, vartotojas, vairuotojas sutaupo, turėdamas šio laikišką automobilį, nes jis neišleidžia tiek daug pinigų degalams. Uh, Kitas susijęs dalykas ir tai yra mano siūlymas keisti komisijos pasiūlymą yra susijęs su superkreditais. Nesiūlau nieko keisti laikotarpį iki 2020-ųjų, ką tik paaiškinau kodėl, nemanau, kad liktų į tai kištis ir šiuo požiūriu komisijos pasiūlymas yra geras. Tačiau, kalbant apie superkreditus, man kyla bejonių dėl to, kaip jie skiriami ir kaip primami sprendimai Manau, kad pramoniai nebus e, lengva pradėti plačiai gaminti ypač šio laikiškus, ypač mažai aplinką teršiančius automobilius. Todėl reikia iškelti tikslus, reikia nustatyti tikslus jeigu, pavyzdžiui, vienas elektra varomas automobilis kompensuoja du senesnio modelio, e, senesnės e, sistemos automobilius, tai nebūtinai yra gera situacija. Amerikiečiai turi e, lanks, la, lankstaus mandato sistemą ir gamintojams yra iškelti tam tikri tikslai, tačiau jeigu jie tuos tikslus iškelia ir netgi pasiekia daugiau, tuomet sumažinami reikalavimai dėl teršalų kiekio. E, Todėl siūloma 2020-ųjų būtent tokią sistemą pasirinkti, o ne įdėkti superkreditų sistemą, nes žinau, kad jie yra labai kontroversiškai vertinami ir būtų gerai, kad būtų 2020-ųjų atsirastų naujų idėjų. Testavimo ciklas. Su juo susiję daug problemų. Pavyzdžiui, mano apygardoje žmonės labai įtariai tai žiūri, nes tai uh, Um, keičia vairavimo sąlygas, o Junisei rengiamas tyrimas yra rengiamas lietai. Todėl reiktų ypač e, panalizuoti galimybės užtikrinti, kad tas e, testavimo, bandymo ciklas konkrečiai atspindėtų vairavimo e, galimybės. Dar vienas dalykas kalbant apie tai, kaip visi tie išmetalai šiuo metu yra e, matuojami, tai jie matuojami e, pa, pa, pagal savo svorį, tačiau nepamirškime. E, Turime nepamiršti to paliekamo įspaudo, daromo poveikio. Pavyzdžiui, šešių vaikų šeimai reikia nemažą automobilio. E, Aš nesakau, kad reikia įvesti papildomas nuostatas, bet siūlau nuo 2025-ųjų viską vertinti bendrai pagal bendrą e, daromą poveikį aplinkai. Dėkuoju kolegai Hall, dabar kolega Bremt. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, turėjau dalyvauti ir ankstesnėse diskusijose įvykusiuose ką tik bet mobilumo sistemą Belgijoje išmušė iš vėžių tas šaltas oras. Dabar grįžkime prie temos. Aš viešuoju transportu važinėjau ir bandžiau čia atvykti traukiniu ir tramvajumi. Taigi nuosekliai turi elgtis. Tema yra labai svarbi, e, turinti didelės įtakos pramoniai. Na ir ypatingai automobilių pramonė yra tas rytis, kur problemų yra nemažai ir mano šalyje. Kartais yra kvesionuojamas tų tikslų įgyvendinimas, bet tiesa yra visiškai kitokia. Pramoniai turime suteikti aiškumo, kad jie žinotų, kur, kur link yra einama. Ir aš manau, kad tikslai turi būti ambicingi ir mūsų pramonė turi būti ambicinga. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tikslas nustatytas 2007-aisiais yra tas, kurio reiktų laikytis. Tai užtikrint saugumo, už saugumą pramonės įmonėms, jos žinos, kokio tikslo reikia siekti. Dauguma gamin, daugumai gamintojų tai nesukelia problemų pasiekti šio tikslo iki 20 metų. Na, o mes turėtumėme nustatyti tikslus po 2000 20 metų tam, kad pramonė matytų, kur link bus einama. Ir tą darome nepriklausomai nuo testavimo ciklo, kuris dažnai yra pateikiamas kaip atitinkamas argumentas. Aš manau, kad mes sukaupę esame pakankamai mokslinių duomenų, kad galėtume uh, nustatyti tikslus po 2025 metams. Tai yra svarbu, skatinant inovacijas ir užtikrinant saugumą šiai pramonės šakai. Žinau, kad buvo daug kalbama apie eko dizainą ir kitus susijusius dalykus, dalykus susijusius ir su ypatingaisiais kreditais. Na, mes negalime atsisakyti iš kart šios sistemos, nes tai yra sistema, metodai, kurie yra visai neblogi, bet tik juos pakoreguoti reikia pasiekti inovacijų skatinimo tikslo. Tačiau pramonės įmonės neturėtų ir toliau bandyti gaminti daug teršančių automobilių. Reikia pažiūrėti, kaip būtų galima pasinaudoti ekodizaino ir testavimo ir ypatingųjų kreditų sistema tam, kad galėtume skatinti inovacijas ir išvengtumėme spragų. Aš kalbėjau apie testavimo ciklus, aišku, tai yra problema. Turime pasirūpinti, kad tos vertės, kurios yra naudojamos testavimo laikotarpiu, būtų taikomos ir realybėje. Ir aišku, čia dar reiks daug padirbėti ir mano frakcija tuo klausimu teiks pasiū... E, pakeitimus. Merci, Madame la Présidente. Euh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dar šį rytą Prancūzijos e, spaudoje Iš principo kalbama apie automobilių gamintojų gamyklų uždarimą, Renault konkrečiai. Bet ši problema paliečia apskritai Europos daugelį gamintojų ir mes matome, jog Europai kyla klausimas, ar palikti automobilių pramonę už borto ir leisti jai pačiai kapstytis iš krizės ir atlaikyti tarptautinę konkurenciją, ar vis dėlto Europos lygmenių bus e, veikiama ir bandoma modernizuoti automobilių rinką ir modernizuoti gamybą taip pat. Šiuo klausimu yra kalbamasi su automobilių pramonės atstovais ir e, beveik Visi gamintojai, jie beje yra susibūrę į gamintojų asociaciją Europoje, visi jie sako, jog reikia būti atsargiams dėl naujų teisėkuros priemonių, nes jos gali kelti pavojų mūsų e, pramonės sektoriui. Ir e, tas klausimas turėjo būti aktualus prieš penketą metų, kuomet buvo rengiamas šitos nuostatos. Čia yra politinės atsakomybės klausimas. Tad e, ar mes e, paliksim likimo valiai mūsų pramonės sektorių, tegu jie kapstosi vieni, ar vis dėlto mes bandysime Europos lygmenį ieškoti sprendimų. Aš e, pasisakyčiau už antrąjį variantą. Ir manau, kad čia turėtume remtis e, ekonominę analizę ir aiškintis, kokių pasiekmių turėtų daug e, didesnio masto skatinimo priemonės maž, mažoms transporto priemonėms. Komet e, mes skaitome įvairius tyrimus atliktus e, įvairiose šalyse, tai matome, jog e, variklių inovavimas, var, varikliai, kur, kurie sunaudoja mažiau degalų ir išmeta mažiau CO2, šie varikliai iš tikrųjų daro teigiamą poveikį visais požiūriais, be kita ko ir darbo vietų kūrimui. Tai yra teigiamas dalykas e, prekybiniam balansui ES, nes reikia mažiau naftos importuoti, taip pat e, teigiamą poveikį tai daro ir mūsų eksportui. Ir e, tai mums padeda iškovoti naujus rinkos segmentus kylančiose valstybėse. Nes Jeigu mes eksportuojam, nebent mes norime eksportuoti tik tai tuos automobilius, kurie skirti tam tikriems siauriems rinkos segmentams, turtingiems klientams kylančiose šalyse ir apleidžiam kitus segmentus. Tad e, dėl, aš, me, dėl tikslų mes pritarėme 80 gramų 80 gramų tikslui, taip pat e, pritarėme ypatingųjų kreditų panaikinimui ir pasisakome už bandymų ciklo peržiūrą, nes mes matome, jog visa tai dėja prisideda prie status quo, o ne prie pažangos. Dėkoju. Dabar žodis ponui Tosanovski. E, protože už vlastně. Ačiū, ponė pirmininkė. Aptadami ankstesnį darbo atvarkės punktą, kalbėjome apie panašius dalykus, dabar sritis čia <clears throat> šiek tiek yra kita ir suprantu, kad e, priimti sprendimą čia yra sudėtinga, nes pati procedūra, procedūra sudėtinga ir nėra aišku, ar turime būti ambicingesni ir numatyti tokias e, privalomas priemonės, ar galbūt reiktų palikti laisvas rankas rinkai, pramonės šakai, pramonės įmonėms, atsižvelgdami tai, kad žmonės nori e, tokių automobilių, kurie mažiau suvartoja kūro ir mažiau išmeta CO2. Aišku, galime viską palikti ekonominiai ekonominiam spaudimui. Taigi, pagrindinis klausimas ir yra, kas yra geriau, kalbant e, taktin, taktinę prasme. Aš būčiau linkęs elgtis e, atsargiai, racionaliai. Kažina reiktų numatyti tokias griežtas administracinės priemonės. Aš pritariu pranešėjai kad nereiktų keisti tuos tikslus, kurie yra numatyti iki 20 metų, nes tokiu būdu pramonės įmonės turės daugiau iškumo. Ir dažnai automobilių gamintojai gamina ne tik automobilius, e, yra, ne tik jie vieni gamina automobilius, jie sango subrangovus ir, ir panašiai. Taigi čia yra susiję ir su kitomis ekonominėmis veiklomis. Ne, ne, Dėl to aš būčiau labai atsargu, linkęs būti labai atsargus ir nesiūlyčiau naujų tikslų po 20 metų. Aišku, apie juos pasikalbėti mes galime, galime atidžiai stebėti, kaip viskas e, juda į priekį. Automobilių gamintojai kartais taip, jiems tenka uždaryti gamyklas Taip, dėja, jie susiduria ne tik su ekonominiu spaudimu ir ta sudėtinga ekonominė situacija Europoje, bet kita vertus, kartais jiems sunku susitvarkyti ir su inovacijomis. Ir aš manau taip pat, kad ypatingieji kreditai turėtų būti tokia motivacinė priemonė gamintojams, kad jie ieškotų naujų technologijų. Aš pasisakyčiau už tų kreditų išsaugojimą. Na, mes, aišku, negalime dabar primti sprendimo, kad daugiau, turi būti daugiau hybridinių ar elektrinių automobilių, galbūt atsiras naujų technologijų, absoliučiai naujų technologijų ir tuomet galėsime įtikinti, kad galbūt tai yra tinkamiausias e, būdas. Taigi galbūt geriau nereiktų dabar primesti kokių tai sprendimų. Mūsų politinė frakcija visuomet nuosekliai bandė pasisakyti už tai, kad reikia būti ambicingiems, tačiau neturėtų dėl to nukentėti pramonės, e, automobilių pramonė. Mes turime žinoti, kaip jas būtų galima paskatinti, motivuoti ir tada turime stebėti, kaip viskas klostosi. Tos CO2 ribinės vertės, kurios yra pasiūlytos, reiktų jas tiesiog įtvirtinti ir dramatiškai nieko nekeisti, nedaryti spaudimo pramoniai. Grazie, la parola kolega Piper. Dėkuoju, kolega Piper. Bezeichnend war ja das, das Statement. Ačiū, ačiū pirmininkai. Labai svarbu. Labai svarbi, aišku, yra žaliųjų pozicija, jie nori taisyklių, jie nori, kad būtų greičiau, geriau ir pigiau ir panašiai. Tačiau jeigu mes vis reikalausime daugiau, niekas mūsų neklausys. Rinka siaurės, mažės, silpnės ir tai, ką mes gaminsime, tiesiog e, gaminsime vis mažiau. Reikia atsižvelgti ir į pasaulinę konkurenciją šioje pramonės šakoje. Ir žal, tai, ką, apie ką kalba žaliai ir iš dalies socialistai, tikrai nėra labai naudinga mūsų pramonės įmonėms. Uh, ponas Brezina negalėjo atvykti ir aš dabar pasi, pasisakysiu jo vardu, jis keletą išsakė minčių, aš, bet dar pradžiai prie savo asmeninių minčių grįšiu. Norėčiau padėkoti poniai Hall už tai, kad ji mus parėmė dėl 95 gramų tikslo iki 20 metų. Ir dabar cituoju pon, pona Brežiną, jūsų pasiūlymai iki 25 metų 75 gramų kilometrui, manau, per anksti yra dabar juos nustatinėti. Jeigu pagalvotumėme apie šeimas su dideliais automobiliais, na, didelė šeima su dideliais automobiliais, man dėl to neramu. Ar šeimoms, tokiems, tokioms gausioms šeimoms iš vis bus įmanoma įpirkti automobilius? Jau nekalbant apie tai, kas lydės ten įdėti, tai tikrai nebus įmanoma. Taigi, jeigu tie automobiliai tik brangs, tokiom šeimoms įsigyti juos bus sudėtingiau. Ir kuo daugiau reikalavimų mes kelsime, tuo brangesni tie automobiliai ir bus. Ir 75 gramai, galbūt, kažin, ar galime dabar juos nustatyti. Mes gal turėtume atlikti daugiau tyrimų prieš nustatydami tikslus 25 metams, pažiūrėti plačiau į visus kitus pasaulio gamintojus ir panašiai, kokia ten yra situacija. Dėl ypatingųjų kreditų tai yra puikia paskata pramonės įmonėms ieškoti naujų inovacijų, kurios būtų kaštų prasme veiksmingos. Ir mes norime išsaugoti tuos kreditus iki 20 metų. Na, o tie pribojimai, kuriuos siūlote savo pranešime, ponia Hol, nėra labai naudingi. Uh, Taigi aš esu įsitikinęs, kad vėlesnėse dėrybose mes bandysime kažkaip ieškoti kompromisų. Dėkuoju. Žodis e, ponui Langen. Ačiū, ponė Piperį. Manau, kad ES teisės aktai dėl CO2 užtikrino konkurencingesnę ES e, automobilių e, pramonės uh, poziciją visame pasaulyje. Pažvelkime į automobilio apyvartą Europoje ir manau, kad negalėsime skūstis dėl e, Europos automobilių gamintojų turimos rinkos dalies. Nemanau, kad reikia laukti to vis, tos visagalės bandymų ciklo procedūros pristatymo. E, buvo iškelta mintis iškelta mintis pasvarsyti, ar amerikiečiai paiso tos e, bandymų procedūros. Man atrodo, kad iki 2015 e, turime baigti diskusijas dėl bandymų ciklo procedūros, ar, ar, ar pasirodys nauja ar ne, nes kitaip ta diskusija niekada nesibaigs, kalbant apie sunkvežimius, apie uh, motociklus. Diskusijos šiuo klausimu uh, kaip ir baigtos. Turime aiškiai apsispręsti, ką darysime po 2020-ųjų. Mes kalbame apie perspektyvą iki 2050-ųjų, nes yra ES yra komisijos dokumentas dėl transporto sektoriaus perspektyvų iki 2050-ųjų. Dabar, kalbant apie ypatinguosius kreditus, nežinau, ar reikia juos sieti, juos apspręsti remiantis kiekiu gamintojai, pagaminantis mažiau automobilių, e, privalo tenkinti menkesnius reikalavimus nei stambus gamintojai. Galbūt reikia vertinti atskirus vienetus, o ne kalbėti apie bendrą kiekį. E, kalbant apie, apie ekologinio dizaino naujoviškus automobilius, reiktų pasirūpinti, kad naujovės e, būtų dėgiamos sparčiau nes per pasarusius keletą metų to, to, tokia nauj... tik tai viena tokia naujovė e, šiame sektorijoje buvo patvirtinta. Kažką reikia daryti su e, ekologinio dizaino automobilių tipo patvirtinimu, galbūt keisti taisyklės. Norime aiškių taisyklių dėl, ypa, dėl ypatingų jų kreditų ir aiškių nuostatų dėl laikotarpio po 2020-ųjų. Praigo. Dėkoju. Aš langinu. Für die äh, 2008-aisiais aš rengiau pranešimą e, dėl pirmojo kompromisinio pasiūlymo, dėl e, pirmojo reikalavimų e, rinkinio. Tuomet kalbėjome apie 25 gramus, manėme, kad bus sudėtinga, tačiau tuo metu krikščionys demokratai pasisakė prieš, tačiau žalieji laimėjo. Ir mes tikrai siekėme um, prastumti naujoves, tačiau pono Langės tuomet dar nebuvo. Noriu visų pirma pabrėžti, kad komisijos e, pasiūlyme randu grinai e, pramoninės politikos aspektų, kai kurie siūlymai visiškai nesusijęs su CO2 mažinimu, nes e, pagal šį siūlymą yra apribojimų susijusių su tarptautiniu su tarptautinė patėtimi, tačiau mes kaip ES, vertinant pasauliniu maistu, mastu, kai kuriais aspektais pralaimėjome. Taigi kalbame apie ekologinį dizainą automobilių, superkreditus bei ilgalaikius tikslus, kurių reiktų siekti ir pasiekti. Ar mes išsikeliame naują ilgalaikį tikslą? šalia jau ir taip labai ambicingo 95 gramų tikslo, kurį pasiūlė komisija. Manau, kad mes tikimės per nelik daug ir ne tik iš pramonės. Mes bandome būti e, gudresni už inžinierius, už automobilių projektuotojus. 90, tik 95 5 gramus šalinantis automo, automobilio tipo patvirtinimas yra duodamas tuo atveju, jeigu tai yra, jeigu tai yra mm, atitinkamos galios, atitinkamo variklio tūrio automobilis. Kai, jeigu automobiliai yra yra per, ir per didelių automobilių, kurie yra gaminami. Mes turime gal, mąstyti apie ilgalaikį naudą vartotojams. Pone Hall jau 2008-aisiais siūlė idėjas, kurios yra ir šiame jos pranešime kalbėjo apie bendrą poveikį, apie gamybos iškelimą, jį, kalbė, jį siūlė 75 gramų ribą, o kalbant apie bandymų ciklo procedūrą, me, na, šiais klausimais mums pavyko pasiekti kitokio kompromiso, pasiekti kitokių rezultatų ir noriu pasveikinti pramonę, šią, šį pramonės sektorių sėkmingai įgyvendinus iškeltus reikalavimus. Viena vertus, mes reikalaujame nuoseklios gyvybingos ekonomikos politikos, o kita vertus, kitas komisijos departamentas teikė visiškai priešingus pasiūlymus ir paskui skundžiamės dėl to, kad gamyba iškeliama kitur. Reikia sutvarkyti sąlygas, susijęti tikslus su sąlygomis. Aš sutinku su Piperiu ir Brezina, kurie sako, kad reikia būti nuosaikesniems, vertinant šiuos klausimus ir kalbant apie ilgalaikius tikslus negalime praėjus vos penkiems metams kelti kitą tikslą. Reikia, kad praeitų 15 metų po paskutinio termino. Galbūt 75 gramai iki 2035, bet ne anksčiau, ne kitaip. Kolega Vino Kvadros. Ačiū pirmininkė. Komisijos pasiūlymas pakeisti reglamentą kad būtų atitinkamai e, pakeisti CO2 e, išmetimo automobilių išmetimo kiekiai yra susijęs su ką tik mūsų svarstytų pranešimu panašia tema. Ir mm, siekiant produktyvesnių diskusijų, siūlyčiau įtrė sekretoriatų, jeigu šešėliniai pranešė ir koordinatai tam neprieštaraus, ateityje šiuos du reglamentus svarstyti drauge. Nes jie kalba praktiškai apie tuos pačius dalykus, tai galėtų būti vienas darbo atvarkės punktas. Bet tai tik siūlymas. O kalbant apie ponios Hol nuomonę, ji akcentuoja vieną svarbų dalyką. Tai yra, kad komisija turėtų dirbti su valstybėmis narėmis, skatindama e, pramonę gaminti ypač mažai taršius automobilius, nes tai yra vartotojų labui. Reikėtų padėkoti Fionai Hall už tai, kad ji atkreipė mūsų dėmesį į tai, jog e, išmetimai, e, konkretus išmetalų kiekis yra klaidingai skaičiuojamas, kad yra netitikimų. Reikėtų parengti tikslę apskaičiavimo metodologiją, kad klaidų būtų išvengta. Bet manau, jog reiktų palaukti laukti, kol bus pasauliniu mastu suderinta automobilių, keleivinių automobilių bandymų ciklo procedūra. Nėra prasmės e, naudoti ir tvirtinti vieną procedūrą ir. Paskui staiga sulaukti pasauliniu mastu įvedamos naujos pasikeitusios procedūros ir vėl kažką daryti. Reikėtų e, užtikrinti stabilesnę situaciją. Dėl būtinybės iškelti tikslą laikotarpį iki 2025, apie tai kalbama šiame pasiūlyme. Kalbame dabar apie 2020 tikslą. Ir manau, kad nereiktų įrašinėti tikslų 2025 dabar. Reikia pažiūrėti, kaip seksis įgyventinti 2020-iesiems iškeltą tikslą. Pramonės sektorius e, puikiai žino, kokią kryptimį reikia eiti. Ir kadangi dabar iškeltas tikslas jau yra pakankamai plataus užmojo, turėtų, reikėtų sutelkti visas pastangas ir šį tikslą pasiekti. Ir reikėtų palaukti naujausios informacijos apie tai, kaip tiksliai apskaičiuoti iš metalų kiekį. Man atrodo, kad tai yra svarbiausi dalykai. Ačiū. Kolega Kramer, praigo. Dėkuoju. Dabar kolega Kramer. Jeigu teisingai supratau, kalba eina apie tai, kas nutiks po 2025 metų, nors 95 gramai kilometrui yra tas tarminė vertė, kurią, kurią jūs pritarėte. Norėčiau išaiškinti tam tikrus, išsklaidyti tam tikrus nesusipratimus susijusius šio, su šiuo pranešimu. Nėra automatiško ryšio tarp ambicingų CO2 teisės aktų ir sėkmingos automobilių gamintojų veiklos rinkoje. Norėčiau priminti, kad e, automobilių pramonėje daugiausiai, geriausiai CO2 reglamentus tenkina ta įmonė, kuriai labai sunkiai sekasi išgyventi rinkoje. Tačiau svarbus ne tik CO2 rodikliai, parduodant e, automobilius klientams, vartotojams. Europa, aišku, yra čempionė, kalbant apie CO2 reglamentus. E, mūsų tikslai ambicingiausi, griežčiausi, kalbant apie terminus. Taipogi, na ir jeigu norime kalbėti apie tikslus po 25 metų turime žinoti, kas fiziškai yra įmanoma remiantis šiandien naudojama technologija ir kas gyvybinga rinkos prasme. Daugiausia yra vidaus dėgymo varikliai keliuose naudojami. Ir jeigu yra numatomi CO2 vidurkiai, akivaizdu, kad su dabartinė technologija uh, tai, kas, ką mes įpirktumėme, ką įpirktumėme, įpirktų klientai, tai nėra neįmanoma. Kol kas nežinome, kokios yra ribos, viskas priklauso nuo tyrimų, ar tai bus 70, 75, 60 gramų kilometrų, nežinau, kas techniškai yra įmanoma, tačiau komitetas turi bandyti tą nustatyti ir dar viena mintis visiškai nesutiku su ponu Lange. Gal reikia su jums pasikalbėti su kolege Van Bremt. Mes tikrai negalime visiškai palikti tokio atviro, tekslo, tik, atviro teksto, bet tikslų po 25 metų. Jeigu bus numatytas naujas testavimo ciklas, tuomet e, atsisakysime senojo ciklo, tačiau negalime numatyti iš anksto tikslų, nežinodami, koks tas testavimo ciklas bus. Ir aišku, tam tikrus dalykus galima korekt, pakoreguoti matematiškai, tai nėra politinis dalykas, tačiau mums reikia žinoti tą iš anksto, kad pramonė turėtų daugiau aiškumo. Dėkuoju. Dabar žodis komisijos e, atstovai pasisakyti dėl abiejų šitų e, pranešimų. Ačiū ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Piperiui ir poniai Hall už parengtas nuomonės. Pradžioje Norėčiau grįžti prie nuomonės dėl komercinių transporto priemonių ir norėčiau savo pastabas sutelkti ties peržiūros procesu ir taip pat ties ypatingųjų kreditų klausimų. Aš manau, kad, na, kalbant apie peržiūrą, komisija nurodė, kad 2014 metais numatys peržiūros procesą ir tada bus nustatomi ilgesnės trukmės tikslai po 20 metų. Ir tai atitinka mūsų ankstesnę praktiką, nes 20 metų tikslai 174 gramai buvo 11 metais patvirtinta, 9 metai buvo skirta gamintojams, testavimo ciklui ir panašiai. Ir žinome, kad, aišku, tokių komercinių automobilių atžvilgių tas testavimo laikotarpis turėtų būti ilgesnis. Dabar, jeigu kalbame apie 14 metus, turėtumėme vėl 90 metų palikti gamintojams tam, kad jie turėtų aiškumo. Apie tai kalbėjo daugelis šiandien kolegų. Na ir aišku, suprantame, kad mūsų pramonė turi konkuruoti su kitais pasaulio gamintojais. Todėl aiškumas jiems yra svarbu. Daug kas kalbėjo apie kelio, ga, kelio gairias arba transporto baltąją knygą. Ten yra ambicingi tikslai, mažinant CO2 emisijas ir transporto sektorija, apskritai visoje ekonomikoje. Tačiau ilgalaikius tuos tikslus jau turime ir tikrai būtų gerai, kad ir automobilių pramonė žinotų, ko jiems tikėtis tolesnėje ateityje. Taigi tai yra tam tikras pagrindas, kuris yra nustatomas ateičiai. Dabar ypatingiai kreditai. Aš manau, kad pradžioje turime priminti, kad 17 metų tikslas yra 170 gramų kilometrui. O remiantis turimais duomenimis, kas yra atspindėta ir poveikio vertinimo studijoje, dešimtaisiais metais 181 gramas kilometrui buvo pasiektas. Tačiau taip, šiame pakeitime dėl kreditų matome, kad tikslas yra sumažinamas keliose srityse. Pirmiausia, ribinė vert, vertė iš 50 padidinama iki 75 gramų. Taip pat yra numatomas tikslas 17 metams, kuris jau yra iš pasiūlymo išimtas. Taip pat numatome laikotarpį nuo 17 iki 19 metų, jeigu nori jie siekti 75 gramų kilometrų tikslo. Ir nuo 25 tūkstančių iki 100 tūkstančių pakeliama kita ribinė vertė. Taigi 170 gramų kilometrų tikslas yra pasiektinas mūsų manimu. Dabar žvelgiant į ilgesnės perspektyvos tikslus po 20 metų, mes manome, kad įmanoma 100, už 150 eurų vienam automobiliui pasiekti to tikslo. Tačiau, aišku, pasiūlymas dėl kreditų susilpina šią nuostatą. 2 milijonai CO2 emisijų papildomai kasmet bus išmeta tarp, išmetama tarp 20-30 metų ir taip pat šiame kontekste turime nepamiršti, apie ką kalba smulkaus verslo alijansas ir kitos organizacijos, kurios dar šią savaitę šiam komitetui sakė, kad reikalingi ambicingesni 20 metų tikslai. Tai yra galimybę sutaupyti pramonės įmonėms pinigus. Taigi netgi pati pramonė prašo, kad tikslai taptų griežtesni. Taip pat norėčiau paliesti tai, kas yra aktualu abiems nuomonėms - ir komerciniams automobiliams, ir keleiviniams automobiliams. Tai yra testavimo ciklų klausimas. Dabar yra europinis testavimo ciklas, prie to yra pripratę mūsų gamintojai ir tas dabar egzistuoja. Tačiau daugelį metų buvo testavimo programa pasaulinė sukurta ir vyksta jungtinėse tautose atitinkamas procesas. Kiek suprantu, UNECE procesas baigsis ir 14 metais komisija, mūsų generalinis įmonių direktoratas, pateiks taisyklės tam, kad šį UNECE, šis procesą būtų galima įtraukti į ES teisės aktus. Aišku, visą tai įsigalos, tačiau, įsigalios, bet tačiau netaip greitai ir paprastai. Abiejose pasiūlymuose mes teigiame, kad pakoreguosime testavimo ciklus tam, kad griežtumas būtų toks pats, daugiau nereikalausime. Ir labai svarbu, kad tas testavimo ciklas nebūtų mūsų nesutarimo klausimas. Dabar kalbame apie ilgalaikius tikslus. Junktinės Amerikos valstijos yra tikslai 25 metams nustatyti ir 70 gramų 25 metais tikslas yra ambicingas, 7 procentais mažinama kasmet, tačiau tai yra įmanoma per su dabartinėmis technologijomis, nors hybridinių variklių technologijos turės šiek tiek būti pakoreguojamos. 70 gramų tikslas 20 metams. Aišku, yra papildomi kaštai gamintojams, tačiau mes skaičiavome viską pagal vidutinę, pagal vidutinį automobilį ir manome, kad nauda visuomeniai vis tiek bus didesnė. Dabar ypatingųjų kreditų pakeitimas lengvų automobilių, keliavinių automobilių pasiūlyme. Mes tuos duomenys gavome iš poveikio vertinimo studijos, matome, kad toks alternatyvus pasiūlymas turi privalumus, neutralus techninė prasme ir gamintojai gali siekti ambicingų pardavimų ir taip pat sutaupyti nuo 20 iki 30 metų. Tačiau, jeigu komisija siūlytų didesnius daugiklius, tuomet e, ir santaupų lygis sumažėtų. Dabar galiausiai įspaudo klausimas, mes labai atidžiai jį vertiname poveikio vertinimo studijome, pripažįstame, kad tai turi ir kaštų, ir privalumų, tačiau gamintojas iki 20 metų ga, galėtų atsižvelgti į vairius dalykus, uh, Ir kažin ar lengva tą būtų įgyvendinti, tačiau po 20 metų mes aiškiai sakome savo pasiūlyme gamintojams, e, kad prie to klausimo galėtumėme grįžti, nes reiks visapusiškai suprasti, kokie yra to pliusai ir minusai. Keli klausimai buvo dėl eko inovacijų. Tiesa, kad mes procesą peržiūrime, tas darbas vis dar vyksta, tačiau galiausiai dar norėčiau pasakyti, kad viena eko inovacija buvo patvirtinta, kitos yra analizuojamos ir mes tas ekonovacijas norime perkelti ir įvairius ūkio sektorius. Dėkuoju, atsiprašome dėl mano kalties, vėluojame pagal grafiką ir turint omenyje, kad turime darbo tvarkyje dar vieną darbo tvarkės punktą ir kad 11 val. pas mus lankysis Airijos ministras, tai iš karto suteikiu žodį e, poniai Hall. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už jų e, komentarus, jie tikrai naudingi. Man tikrai džiugu, nes aš tikrai girdžiu sutarimą, kad nereiktų keisti 2010 tikslų, e, esamos pamatinės struktūros, tai tikrai džiaugiuosi tai girdėdama. Noriu pakomentuoti keletą išsakytų minčių dėl konkurencijos pasaulyje. Sutinku su ponu Langė. Iš tikrųjų turime būti atsargus, kad ne, nepradėtume vilktis pasaulio odegoje. Ir ne tik ES tai daro, visos kitos valstybės taigi tai daro. Ir tikrai negalime leisti, kad mūsų pramonė atsiliktų ir nebekonkuruotų tose rinkose, kur keliami ambicingi ir griežti CO2 išmetalų reikalavimai. Dėl e, prieinamumo, ponė Piperi. Komisija ką tik patvirtino, kad, e, kad kaina, automobilio kaina išauks, tačiau e, ilgos atmės laikotarpiu vartotojai sutaupys pinigų, tai supranta ir verslas, ir vartotojai. Aš kasdieną sulaukiu nusiskaudimų e, dėl to, kiek kainuoja užsipilti automobilio baką, užpildyti automobilio baką. Ir mums tai, tai turėtų rūpėti ir mums, nes tai yra vietos ekonomikoje prarandamos lėšos. Ir jeigu vertinate automobilio eksploatacijos kainą per jo gyvavimo naudojimo laikotarpį, tai tikrai vartotojai sutaupys. Ponas Langenas dar kai ką pasakė. Mes kalbame apie e, vidutinę, vidutinį tikslą E, visiems bendrą tikslą automobiliams. Aš nesakau, kad e, iki 2025 visi automobiliai turės šalinti nedaugiau kaip 95 gramus. Tai yra bendras gamintojams iškeltas tikslas. Noriu padėkoti ponui Vidal Kvadras dėl siūlymo e, skatinti paklausą apie tai dokumente užsiminti galimybės nebuvo, bet manau, kad tai yra labai svarbu. E, tai iš esmės yra mūsų vyriausybių, vietos valdžios veiksmai, yra puikių pavyzdžių, žinome, kad jau egzistuoja labai men, netaršių automobilių dėl bandymų ciklo procedūros su Junktinių tautų Europos ekonominės komisijos. E, na, aš nežinau, ar galima tiesiog sėdėti ir laukti. Mes, Europos politikai, priimame sprendimus Europos vardu ir nebūtų teisinga, jeigu mes tiesiog atsipūstume, nusiplautume rankas ir sakytume, kad, mes, kad viską nuspręs ši Junktinių tautų komisija. Mes atsakingi Europos mastu. Dabar galioja Europos bandymų ciklo procedūra ir manau, kad mums tenka atsakomybė ją peržiūrėti, atitinkamai pakoreguoti. Ir kaip sakė komisijos atstovas, komisija turi galimybių įtakoti tą bandymų procedūrą, kuomet jį patvirtinama. Tačiau negalime sakyti, kad mes visiškai nusiplauname šiuo atveju ir niekaip negalime kontroliuoti šio aspekto. Mm ir ponui Krameriui norėčiau ką pasakyti. E, šis e, automobilių šalinamo CO2 e, kiekio teisės aktas yra bendros, bendro teisės aktų rinkinio dalis ir todėl nereikėtų maišyti E, šio reglamento su teisės aktais skiriamais grinai automobilių pramoniai. Rikordo. Dėkuoju kolegai Hall. Primenu, kad e, pakeitimų pateikimo terminas yra sausio 31 diena, 12 e, valanda, o balsuosime kovo 19 dieną. Mes dabar Aišku, turėtume užtikrinti, kad kolegos Hall ir Piper susitartų kaip pranešėjai dėl visų likusių klausimų. Primenu, kad 11 val. pas mus lankysis Airijos ministras Pat Rabbit ir turėsiu būti labai griežta dėl kalbėjimo laiko, nes jau truputį vėluojame, atsiprašau dėl to. Dabar klausimas dėl asmens duomenų apsaugos laisvo judėjimo. Kolega Keli, penkias minutės. Prašom. Ačiū pirmininkė. Mane prireiks penkių minučių. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad pateiktas reglamento pasiūlymo svarstymas pasiekė e, svarbiausią etapą. Yra beveik 200 pakeitimų pasi, pateikta. Tai atspindi frakcijų susidomėjimą šiuo klausimu. Pradžioje norėčiau pasakyti štai, kad tai, kas vyksta čia, iš dalies atspindi Markoso Piperio ir Fionos Hall pasakytus komenta, komentarus apie Europos konkurencinę poziciją pasaulyje ir reglamento įgyvendinimo pasiekmes. Ir dėje e, Ta, ta pati reikia, galima pasakyti ir apie kito pranešio, pono Albrechto rengiamą pranešimą ir jam pateiktus pakeitimus. Poveikio vertinimas, kurį atlikome prieš kalėdas, buvo ignoruojamas, mane tai nustebino. Bet manau, kad mūsų komitetas, įtrė komitetas, privalo atsižvelgti į jį. Nes na, tikrai neramina tendencija, kad pakankamai daug žmonių mano, kad jeigu bandai užtikrinti verslą ir MVI interesus, tai automatiškai taip kenki vartotojams. Ir ypač, kai kalbame apie darbo vietų kūrimą Europoje, turime atsižvelgti, turime mąstyti apie tai, kaip e, svarstomas teisės aktas atsilieps pramoniai Europoje. Ir neatsižvelgiant į politinę mūsų priklausomybę vis, visiems, mums tenka pareiga, ypač šiame komitete, mąstyti apie pramonės interesus ir poreikius. Taigi, e, būtent tokia logika rėmėsi ir e, svarsydamas pakeitimus Ir jeigu po penkių minučių nebaigsiu kalbėti, galite mane nutraukti, sako kalbėtojas. Pakeitimai teikiami antrajam straipsniui, e, tikslina pasiūlymo aprepti, tą iš tikrųjų reiktų pas, patikslinti. Kontrolieriaus apibrieštis irgi yra svarbus aspektas. E, toliau duomenų apdorojimas. Apie tai kalbėjome vakar. Įvyko trys šešėlinių e, pranešėjų susitikimai. Mes kalbėjome apie pirmą, antrą ir trečią e, punktus. Bandėme susitarti dėl 77 kompromisinių pakeitimų, tačiau e, dar turės įvykti diskusijos. Ypač prieštaringai e, vertinama e, užšifruotų duomenų apibrieštis. Toliau e, kontro, kontroliavimo procedūra ir e, saugojamo turim, saugomo turimo duomenų kiekio, kiek įmanoma, didesnis sumažinimas. Taip pat 26 e, straipsnėje išbraukiau nuorodą į duomenų e, duomenys apdorojančiai e, įmoniai suteikiamas teisės. 26 pakeitimas, aš taip pat jį pakoregavau, kad, būtų daugiau, kad jis būtų aiškesnis. Pateikiau naujos redakcijos 33 straipsnį, ten kalbama apie uh, tinklo ir saugumo informacija, tai yra labai aktualu. Į tai būtina atsižvelgti. 33 straipsnio pirmas punktas numato išlyga MVI, taikoma MVI, neteikti duomenų apdarojimo vertinimo e, analizės, jeigu ji nesenesnė nei trijų metų. 34, 34 straipsnį išbraukiau, nes noriu sumažinti e, biurokratiją, e, kuri atsiranda dėl būtinybės surenkti iš ankstinės konsultacijas, kai kuris atvejs tai nėra būtina. E, Gal, egzistuoja sertifikavimo procedūra, o kalbant apie tarptautinių duomenų perdavimą, tai yra aktualus klausimas. 32 straipsnėje E, bandoma nustatyti, apibriežti kontroliu, duomenys kontroliuojančių, duomenys perdirbančių institucijų santyki. Duomenų pardavimas. Tai svarbi iniciatyva ir jos tikslas uh, uh, apdovanoti, paskatinti tuos, kurie užtikrina gerą valdyseną. Žinau, kad mano laikas baigėsi bet turiu dar du pastebėjimai. 58 straipsnis. Jį išbraukiau, nes ten yra e, prieštaraujančių viena kitai nuostatų. 60 straipsnis e, taip pat išbrauktas, nu, nu, išbraukta nuoroda į komisijos vaidmenį dėl nuseklumo vardan. Mano laikas baigėsi. Grazie, kolega. Dėkuoju kolegai už komentarus. Dabar kolega Tikau. Tris minutės. Mulțumesc domnului Kelly pentru cooperare. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Kelly. Jisai iš tikrųjų parodė bendradarbiavimo pavyzdį ir labai aiškus grafikas pasiūlytas susitikimams su šešėlinis pranešėjais. Vakar buvo pirmas e, toks susitikimas, dvi valandas trūko, buvo labai konstruktyvus e, susitikimas. Dėl pakeitimų mes e, pritarsime visiems pakeitimams, kuriais siekiama sumažinti komisijos teisės teikti deleguotus teisės aktus. Dėl mm, technologinio neutralumo, taip pat dėl privatumo mes Norime taip pat, kad reglamentas būtų taikomas ir Europos institucijoms. Mes e, nesuprantame, kodėl tos e, griežtos nuostatos turi būti taikomas tik tai įmonėms ir ypač, e, ir ypač mažoms įmonėms. Tuo tarpu jos neturėtų būti taikomas Europos institucijoms, kadangi Europos institucijos apdaroja asmens duomenis. Kitas svarbus dalykas. Reikėtų patikslinti kai kurias apibrieštis. Vakar e, kalbėjau apie tai, kuomet buvo kalbama apie e, pseudonimizaciją ir anoniminius duomenis. Kaip priminė pranešėjas Keli, reikėtų galbūt e, detalesnės diskusijos šitais klausimais, kadangi šios apibrieštis yra susijusios su esminės svarbos klausimais. E, Kitas e, svarbus aspektas yra susijęs su tarptautinėmis sutartimis. Mes pateikdami savo pakeitimus e, norėjome penkių metų pereinamai laikotarpį įtvirtinti e, iki tarptautinių sutarčių nuostatų įsigaliojimo, nes reikia laiko prisitaikyti prie tų reikalavimų. Tad asmens duomenys būtų tvarkami pagal tas naujas e, e, nuostatas po to laikotarpio. Turiu galvoje be kita ko ir keleivių asmens duomenys žinote, kad savo laiku, kuomet buvo apie tai kalbama, buvo kylę daug įvairių klausimų. Tad e, labai svarbu, kad teisėkuros nuostatos būtų taikomos realiai šioje srityje. Turiu galvoje tarptautinės nuostatas. Kitas aspektas, reglamentas neturėtų būti silpnesnis už direktyvą, todėl turime sustiprinti nuostatas e, dėl pritarimo, pačių asmenų pritarimo dėl jų asmens duomenų naudojimo. Tas pritarimas turi būti suteiktas labai aiškiai ir neturėtų būti numatyta per nelik grozdiškų biurokratinių procedūrų tam. Dėl laikotarpio taikoma domenims. Mes pritarėme komisijos pasiūlymui, tačiau mes siūlytume ne 28, o 72 valandas skirtingai nuo komisijos. Tačiau aš manau, kad e, mes tikrai labai konstruktyviai bendradarbiausime su pranešėjais, siekdami e, nebiurokratiško, paprasto reglamento, kuris būtų naudingas mūsų piliečiams. Um, Ačiū pirmininkė. Mes irgi Alde frakciją pateikėme kartu su kolegomis pakeitimų, kuriais bandome užtikrinti proporcingumą ir lankstumą šiame reglamente. Mes bandėme išsiaiškinti asmens duomenų sutikimo apibrieštis, nurodydami, kad tik tie duomenys, kurie tiesiogiai atpažįstami, susijęmi su konkrečiu asmeniu, turėtų būti šio reglamento sritis. Tačiau ir tai turėtų būti žodis unambiguous vietoj explicit. Dabar dėl to, ar kontrolė turėtų būti ES ar už jos ribų, galbūt reiktų nustatyti vieną instituciją ES Ir tas pats principas turėtų būti taukamas kelioms įmonėms. Mes duomenų apsaugim, apsaugą norėtume atskirti nuo kitų teisės aktų, kaip kad konkurencija, darbo teisė, kad būtų daugiau aiškumo ir nekiltų konfliktų su valstybė, valstybių narių įstatymais. Taip pat manome, kad konkretūs sektoriai, kurie ir taip jau yra perdėm reglamentuojami, nesus, neturėtų susidurti su dar didesnė našta ir jų veiklai neturėtų kliudyti šis reglamentas. Uh, Aš turiu omenyje kreditavimo ir lyzingo įmonės, taip pat e, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūrą. Taip pat apibrėžėme duomenų, duomenų kontroliuotojų ir apdorotojų, tvarkytojų vaidmenis. Tvarkytojas turėtų laikytis tam tikrų sąlygų ir tik jie turėtų atlikti poveikio vertinimo studijas. Taip pat numatėme eilę išlygų smulkioms sudinėms įmonėms. Pirmiausia, kad joms nereiktų skirti duomenų apsaugos pareigūno ar atlikti privatumo poveikio vertinimo analizės per pirmosius trejus veiklos metus. Ir manome, kad smulkios vidutinės įmonės tik tos, kurios apdoroja, tvarko asmens duomenys, tai yra jų pagrindinė ūkio veik, pagrindinė veikla, tik tuomet jos turi patekti į reglamento taikymo sritį. Be jokios abejonės reikalingas tinkamas pagrindas asmens duomenų apsaugai, tačiau nepamirškime, kad situacija, ekonominė situacija yra sudėtinga pramonės įmonėms ir reikia išvengti kokių tai primetamų teisės aktų, kurie nesustiprina asmens duomenų apsaugos, o tik kenkia ekonominiai mūsų pramonės įmonių veiklai. Ačiū. Grazie. La parola alla collega. Dėkuoju. Dabar žodis kolega Anders Dotter. Thank you, Mrs. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis komitetas e, yra, rodo yra pramonės lyderis e, Europos e, Sąjungoje, mes e, svarstame atitinkamas politikos sritis ir dabar esant ekonominiai kriziai tos tradicijos turėtumėme neatsisakyti. Ypač dabar reikalinga stipri lyderystė Europos rinkoms ir negalime dabar nukreipti dėmesio ir sustelti tik ties nedidelę rinkos dalimi. Mes pasisakome už duomenų apsaugą piliečiams ES, tačiau 20 metų duomenys yra saugomi ir per tuos 20 metų mes vykdėme įvairius akademinius mokslinius tyrimus ir politikos departamentai rengė įvairias ataskaitas. Visos jos rodo, kad duomenų apsauga turi būti stipresnė. Piliečiai ir smulkius, smulkus verslas nepasitikė duomenų apsaugos įstatymais. Taip pat kyla problemų dėl to, kas vyks su teisinės valstybės principais ir nacionalinio saugumo klausimais. Daugelis valstybių narių ES turi tiesioginės patirties dėl to, kas atsitinka, Jeigu kažkas kontroliuoja asmens duomenis ir, pa, ir panašiai, mes norime, kad mūsų šalis būtų stiprios demokratijos, kad žmonės turėtų teisę į privatumą ir patys galėtų kontroliuoti savo asmeninę informaciją. Ir kai susitinku su savo amžiaus žmonėmis ir kalbu apie tai, kad reiktų keisti ar tobulinti politiką šioje srityje, aš matau, kad labai yra didelis nenoras. E, ir suprantu, kodėl taip yra uždavinys yra labai paprastas. Turime mokslinį pagrindą, turime institucinės ataskaitas, turime duomenų apsaugos institucijas valstybės narėse ir 29 straipsnio darbo grupės patirtį. Mūsų komitetas irgi atliko dvi studijas dėl inovacijų duomenų apsaugos rytyje ir teigiama, kad tai suteikia konkurencingumo privalumo pramonės įmonėms. Dabar 79 pakeitimai pateikiami komitete. Daugeliais jų yra pažeidžiamos žmogaus teisės ir jeigu tie pakeitimai bus paim, patvirtinti, tuomet tai dar labiau sumažins vartotojų pasitikėjimą pramonės įmonėmis, taip pat mūsų įmonėms bus sunkiau konkuruoti ir mūsų var, bals, rinkėjai mumis nepasitikės. Taigi pritariu tam, kad reikia bent jau išsaugoti turimą apsaugos lygį, kuris buvo nustatytas 95 metais. Tai yra pats mažiausiai ambicingiausias tikslas. Ir aš kreipiuosi jūs, komiteto nariai, rodyti tą lyderio vaidmenį tikrai buvo, darėme tą gan sėkmingai anksčiau ir nėra jokių priežasčių, kodėl tai turėtų pasikeisti. Negalime pasiduoti specialių interesų trumpa regiškams reikalavimams ir turime priimti sprendimus tokius, kokių nori mūsų rinkėjai ir e, jie turi teisę reikalauti tokių sprendimų. Ačiū. Kolega Andras Dotter, la parola kolega Dėkuoju, dabar žodis kolega Čičester. Um, thank you, madam Ačiū, pirmininkė. Mm, buvau beveik apsisprendęs neprašyti žodžio, kad sutaupyčiau laiko, bet noriu vis dėlto padėkoti pranešėjui ir išreikšti visapusišką paramą jo tikiamam pranešimui. Dėkuoju. Dabar kolega Belkastijo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kadangi turime mažai laiko ir kadangi aš negalėsiu taip trumpai kalbėti kaip kolega Čičester, e, tai e, vis dėlto pasistengsiu kaip galima labiau sutrumpinti savo pasisakymą. 95 metų e, reglamentas yra susijęs su reglamentu e, dėl skaitmeninės e, visuomenės Manau, kad kolega Keli eina teisingu keliu, todėl kad e, pranešime atsižvelgiama į skaitmeninę realybę, kurios anksčiau nebuvo. Pavyzdžiui, yra minima kompetencija ir atsakomybė, e, tai yra kalbama apie duomenų apsaugos pareigūną. Ir šito požiūriu Europos komisijos pasiūlymas truputį neaiškia situacija darė dėl atsakomybės pasidalymo. Būtent todėl ir šešėlinių pranešėjų, ir pono keli pasiūlymai čia įgyja e, iš tikrųjų daug prasmės ir tuo būdu yra prisidedama prie šitų e, labai svarbių pareigūnų vaidmens apibrėžimo geresnio. Taip pat e, nedarant neigiamos e, įtakos to, tech, naujoms e, interneto technologijoms. Inovacijos čia yra esminis dalykas ir jų vystimasis neturi būti stabdomas reglamentavimo kuris gali būti čia tam tikras stabdis, todėl kad technologijos vystosi, vystosi labai greitai. Todėl šiuo požiūriu vertinant, man atrodo, kad e, pranešimas iš tikrųjų yra puikiai subalansuotas. Mes jau tris kartus esam apie tai e, kalbėję. Aš dar kartą paprasčiausiai noriu pasveikinti pranešėją už puikiai atliktą darbą. Dėkoju poniai Dekastinio. O dabar Vidal Quadras. Kalbant apie domenų, asmens domenų apsaugos direktyvą, patvirtintą 1995 metais, e, jos nuostatos yra labai aktualios atsižvelgiant į technologijų raidą ir įvyko tikrai labai e, didelė e, technologijų kaita. Pagal komisijos pasiūlymą mes turime suderinti asmens domenų apsaugą Europoje ir nuraminti e, visus tuos, kurie naudojasi internetu, užtikrinti galimybės jiems tai daryti rame širdimi. Noriu padėkoti ponui Keliai už jo nuomonę, ypač už jo siekį mažinti administracinę naštą įmonėms. Nes e, tai yra kliūtis e, naujoviškoms idėjoms. Man atrodo, siekiant sumažinti spaudimą duomenų apsaugos kontrolieriaus institucijai, reiktų e, tiesiog rašyti nuostatą, kad prireikus ta institucija privalės pademonstruoti, kad ES teisės nuostatos šioje srityje yra gyvendinamos, bet ne kiekvienu atveju. Taip sumažintume jiems tenkantį krūvį. Pramonės sektorius taip pat turi turėti galimybę ramiai dirbti, žinodami, kad e, duomenys naudoja teisėtėms tikslams. Pavyzdžiui, jeigu įmonės naudoja duomenys siekdamos apsisaugoti nuo apgavikiškos elgesio ir sukčiavimo, e, taip pat e, pavyzdžiui, energijos taupimo srityje, kuriant personalizuotus profilius, Visą tai yra susiję dalykai. E, pseudonimų vartojimas kartais gali pakengti, o ne pagelbėti. Todėl griežti terminai e, duomenų, asmens duomenų e, pateikimui ir susijusios sankcijos nėra sveikintinas dalykas, to reikėtų vengti. Pone Keli, puikiai padirbėjote ir mes jūs palaikysime. Grazie, kolega Vidal Quadras. La parola ora alla Commissione. Dėkuoju. Dabar komisija. Danke, Frau Vorsitzende. Ich fasse mich kurz. Ähm, die Kommission. Ačiū. Kalbėsiu, kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Mes peržiūrėjome pakeitimus ir turime siekti patvirtinti saugų reglamentą duomenų naudojimui, asmens duomenų naudojimui ateityje ir užtikrinti didžiausiai manomą apsaugą bei nepamiršti teisėtų verslo sektoriaus interesų bei nepamiršti tų, kurie atsakingi už domenų apdarojimą. Komisija visada pasisako už mažiau biurokratijos ir mūsų pasiūlymas buvo parengtas turintoje omeny. Tuo pat metu turime užtikrinti teisinį aiškumą, kalbant apie šią sritį reglamentuojančias nuostatas. Asmens duomenų apsauga yra aktualas dalykas, bet kokią ekonominę veiklą ir tai visiškai nekenkia konkurencingumui. Tai turėtų būti didesnio konkurencingumo Europoje iš ankstinę sąlygą. Neužtikrinus tinkamos asmens duomenų apsaugos nebus e, augimo tokios rytise, kaip, pavyzdžiui, skaitmeninės darbo tarkės įgyvendinimas. Žmonės turi pasitikėti verslu ir pramonė ir tikėti, kad e, jų duomenys nebus panaudojami neteisėtai. Komisija savo pasiūlymuose siekė išlaikyti tą patį apsaugos lygmenį, kuris numatytas 95 metų direktyvoje. Mes tikimės, kad e, apsaugos lygmuo nesumažės priimant šį reglamentą ir mes tikrai labai atidžiai išnagrinėsime pakeitimus šiuo aspektu. Mr. Kelly, per le conclusioni, 5 minuti. Dėkuoju, dabar bendrinimui 5 minutės panašiai. Again, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems kalbėtojams už jų sakytas mintis, kurios yra labai aktualios ir jas nuoširdžiai atsižvelgsiu. Žodis sumaištis buvo nekarta panaudota ir aš manau, kad mes dabar bandysime išvengti tos sumaišties. Kyla pavojus, kad ypač, kai kalba eina apie vartotojus, kad jie nebūtų sumišę dėl to, kokie duomenys yra apie juos naudojami ir kaip jie yra naudojami. Aišku, sprendimas nebūtinai turėti daugiau reglamentų. Sprendimas yra turėti daugiau aiškumo. Dabar reikia apsispręsti, koks tas aiškumas turėtų būti. Vartotojai turi aiškiau žinoti, kokios yra jų teisės ir kaip yra naudojami jų duomenys. Taip pat Reikia pasirūpinti, kad vartotojai vartotojams būtų apibriešta ta sutikimo procedūra iškiau, kad e, ne, ne viskas būtų pasiekiama tik vieno mygtuko paspaudimu. Taigi mes bandysime užtikrinti aukštą apsaugos lygį, apie kurį kalba komisija 95 metų savo reglamente ir taip pat bandysime pasirūpinti prakti, praktiškų tikslų gyvendinimu. Silvija minėjo deleguotusius aktus. Mes norime mažinti juos kiek įmanoma, nes deleguotųjų aktų skaičius reiškia, kad mūsų darbas nebuvo tinkamai atliktas. Kažkiek jų matyti reiks, bet netiek jau daug, bent jau netiek, kiek siūlo komisija. Taip pat vieno langelio principas. Daugelis verslininkų apie tai kalbėjo, jiems tai yra svarbu ir tai yra esminis dalykas, numatant reglamentą visoje Europoje. Vieno langelio principas yra prasmingas dalykas ir taip pat turėtumėme nesumenkinti to pasiūlymo, kad jis išliktų prasmingas, tai yra svarbus dalykas. Dabar valytojas, tvarkytojas Čia irgi reikia daugiau aiškumo, Pilar apie tai kalbėjo. Valytojas dirbo su vienu aspektu, tvarkytojas su kitu. Ir jeigu tai būtų mūsų darbo pagrindinė mintis, tai viską teisingai ir padarysime. Dar vienas pasiūlymas, dėl kurio kyla daug problemų smulkiam verslui, yra tai, kad reikalingas duomenų apsaugos pareigūnas. Vėlgi, čia yra perdėm aukštas reikalavimas, dėlis reikalavimas esamojo momentu ir daugeliu įmonių, tai dėl to neramu, taigi mes pasiūlėme tokį skaičių, būtent siūlyti steigti tokią pareigybę priklausomai nuo to, kiek duomenų tvarko įmonė, nėra labai prasminga, galbūt matematinė prasme taip, bet yra iš tiesų labai didelių skirtumų tarp tų įmonių ir ne viskas priklauso nuo jų dydžio. Kelios rytis, dėl kurių mums kilo daug problemų, pastebėjau net šį ryt, kai per pusryčius kalbėjausi dėl tam tikrų finansinio sektoriaus elementų, jie sunerime dėl tam tikrų poveikių ir taip pat sveikatos apsaugos sektorius yra sunerimęs, nes jie naudoja daug duomenų ir vėlgi negalime dabar sukurti tokios situacijos, kai dėl įvairių aplinkybių bus pakengta finansiniam sektoriui, sveikatos apsaugos sektoriui, kurie yra iš tiesų uh, svarbus e, legitimių interesų turintys sektoriai, taigi reikėtų į tuos dalykus atsižvelgti. Na ir pabaigai manau, kad iš ties visi norime užtikrinti kuo galima didesnę asmens duomenų apsaugą, kad ji būtų kuo stipresnė, griežtesnė, tačiau taip pat nenorime kenkti smulkioms vidinėms įmonėms ir inovacijoms. Visi kalbame apie tai, kad jos yra reikalingos Europai ir mes e, toje srityje šiek tiek atsiliekame, taigi aš manau, kad pasieksime tinkamą pusiausvyrą ir dėkoju už kolegų pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju, kolegai Keliai. Baigiame šią posėdžio dalį. E, vasario 21 dieną balsuosime dėl šito klausimo. Na, o dabar e, sustiksime su Airijos ryšių energetikos ir gamtinių išteklių ministru. Tie, kas e, salėje nebusite per šį sustikimą, tų prašau dabar iš salės išeiti. Bene, prima di tutto grazie di cuore al ministro Patrabit che è... Dėkoju ministrui Pat Rabbit, Airijos ryšių energetikos ir gamtinių išteklių ministrui, kad sutiko dalyvauti e, susitikime su mumis. Jisai atstovauja pirmininkaujančiai Airijai. Tai yra beje mūsų pirmasis e, mūsų 13 metų posėdis ir iš karto suteikiu žodį ministrui. Pone pirmininkė, gerbiami e, nariai, ponios ir ponai, su pirma pasidžiaugti man suteikta garbė pristatyti Airijos pirmininkavimo programą ITRE komitete Europos parlamente daugelį metų e, pasisakiau už Europos parlamento vaidmens stiprinimą ir būdamas Airijos vyriausybės narys bei dirbęs Airijos, kaip dirbęs Airijos parlamente, aš puikiai suprantu parlamento vaidmenį demokratiniuose procesuose. E, testinis, e, skaidrus ir demokratiškas ES plėtojimasis piliečių interesų vardan yra ypač aktualus piliečių metais ir tai ypač svarbu energijos ir ryšių sektoriuje. Airija pirmininkavimo metu sieks palaikyti e, ir plėtoti pozityvius ir konstruktyvius santykius su parlamentu. Mes Esame pasiruošę būti atvira ir skaidriai dirbančia pirmininkė ir siekti konkrečių pirmininkavimo rezultatų. Aš labai uh, E, vertinu šio komiteto patirtį ir žinias šioje srityje ir remdamiesi gerais konstruktyviais santykiais esame pasirengę dirbti draugę su jumis, svarsydami patiktus pasiūlymus. E, tokie santykiai susiformavo užmesgus e, ankstesnius ryšius ir per susitikimus, kuriuose dalyvavo ir ponė Sartori, taip pat per labai vaisingą įtrė komiteto vizitą į Dubliną. Mūsų pirmininkavimo svarbiausios temos yra trys prioritetai. Tai yra augimas, stabilumas ir darbo vietos. Airija dirbs siekdama užtikrinti, kad ES pastangos būtų sutelktos į žingsnius, kurie padėtų atkurti ekonomikos stabilumą, e, skatinti darbo vietų augimą ir ekonominį augimą. Mes ypač daug dėmesio kreipsim toms teisėkuros iniciatyvoms, kurios yra aktualios užtikrinant pasitikėjimą Europą ir bei jos vidaus rinką, bei skaitminę e, Europos darbo atvarkę. Bendra rinka teikia daug privalumų verslui ir vartotojams. Airė pirmininkavimo metu toliau e, sieks pažangos dėl pasiūlymų, kurie dar neužbaigti pagal e, bendros rinkos aktą, įskaitant ir skaitmeninės bendros rinkos kūrimo užbaigimą, taip pat sieksime priimti bendrosios rinkos antrojo akto priemonės. Taip pat e, sieksime šių priemonių tvirtinimo. Konkurencinga Europos ekonomika, e, ekonomikai būtina gyvybinga infrastruktūra ir todėl Airija mano, kad Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra vienas svarbiausių akstinų privačiam ir viešajam sektoriu investuoti į transporto, energetikos ir ryšių tinklus. E, Šios dvi pastarosios rytis priskirtinos mano e, kompetencijos ryčiai, mano ministerijai. Kipras pirmininkavimo metu pasiekė susitarimo su Europos parlamentu dėl energetikos gairių ir e, tam daug nusipelnė e, parlamento pranešėjas ponas Korėja de Campos. Kad pasiektume susitarimą taryboje dėl telekomunikacijų gairių, Airija darys e, didžiausias pastangas ir pradės dirbti nedelsiant. Nors ši priemonė iš esmės priklausys ir nuo bendro sutarimo dėl daugiametės finansavimo programos, mes kaip tarybos pirmininkė manome, kad e, to pasiūlymo logika ir struktūra nepriklauso nuo tikslios sumos, kuri bus jai skirta. Airė pirmininkavimo metu tikisi pasiekti ženklios pažangos svarstant šį pasiūlymą. Be to reikės dirbti dėl daugelio kitų sričių ir jie sieks baigti formuluoti tarybos poziciją e, kuriai tikėsimės valstybės narės plačiai pritars ir taip uh, atvers kelią daryboms su parlamentu. Aš susidomėjimu perskaičiau pono Tešenovskio e, pranešimo projektą ir e, darau išvadą, kad parlamentui aktualūs klausimai yra tie patys, kurie yra aktualūs taryboje. Airija sieks e, baigti formuoti tarybos poziciją ir nutiesti kelią dėryboms su parlamentu. Aš tikiuosi e, susitikti šiandien su pono Tešinovskiu ir tai aptarti. Bei e, ap, pakalbėti su juo, kaip veiksmingiausiai mes galėtume užbaigti šio pranešimo svarstymą per mūsų pirmininkavimą. Dar du telekomunikacijos srities pasiūlymai e, yra mums svarbus ir mes tikimės baigti jų svarstymą, e, nes prasidėjo trilogo procesai pirmininkaujant Kiprui. Visų pirma, pakartot, dėl pakartotinio viešosios viešojo sektoriaus informacijos panaudojimo ir e, taip skatinti darbo vietų augimą ir leisti tą informaciją naudoti privačiam sektoriui beveik nemokamai. Taip galėtų padėti sukurti naujų novatoriškų produkslui. Ir tai tikrai e, atneštų ženklų indėlį siekiant užbaigti skaitmenės darbo tvarkės įgyvendinimą. Po pirmaus, po pirmo konstruktyvaus trialogo, kurį surengė Kipras pirmininkavimo metu. E, konstatuoju, kad parlamentas, vadovaujamas pranešėjo Kalfino, susitarė su taryba jog įmanoma pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymo etapą. Airija sieks, kad tai taptų realybę. Kitas e, svarbus pranešimas yra susijęs su ENISA, Europos interneto tinklų ir informacijos saugumo agentūra. Ir atitinkamas ir atitinkamų pasiūlymų sustiprinti ir modernizuoti šią agentūrą, sutikiant ją išplėstus įgaliojimus e, kibernetinės erdvės saugumo srityje. Kaip žinome, pagal dabartinius Enisos įgaliojimus, jai sutikti įgaliojimai nustos, baigsis už keleto mėnesių. Airija, perimanti pirmininkavimą, mano, kad ir tarybai, ir parlamentui tenka užduotis susitarti dėl šio pasiūlymo ir taip užtikrinti e, reikalingą iškumą dėl Enisos ateities ir taryba, ir parlamentas sutarė, kad interneto tinklų ir informacijos saugumas bei išaugęs internetinių nusikaltimų bei kibernetinių grėsmių skaičius e, yra, e, turi esminį poveikį Europos strateginį infrastruktūrą ir kad šie klausimai nusipelno mūsų nedelsino dėmesio. Todėl e, pratinčias dienas vyks trilogas, tuo džiaugiuosi Ir taip pat e, tikiuosi šią, šį klausimą išsamiau aptarti su ponu Čičesteriu šiandien. Mes prieš jau buvome susitikę prieš keletą mėnesių. E, saugus, e, patikimi ir paprasti sandoriai internetu yra svarbus Europos skaitmeninės vidaus rinkos elementas. Pasiūlytas reglamentas dėl elektroninio identifikavimo ir patikos paslaugų yra kitas labai svarbus e, dalykas. Airija supranta, kad šis reglamentas yra svarbus. Tačiau mes suprantame, kad šis pasiūlymas yra ir sudėtingas. Neseniai e, dalyvavau telekomo ministrų tarybos posėdyje, kur ministrai pristatė jiems rūpimus su šiuo pasiūlymu e, susijusius klausimus. Ir man tapo aišku, kad reiks nemažai padirbėti kai kuriais klausimais, bet mane padrasino tai, kad buvo išreikšta bendra parama šiam pasiūlymui. Patikinau ministrus, kad mes kaip pirmininkė sieksime, kad tas reglamentas būtų kiek įmanoma praktiškesnis ir veiksmingesnis. Tikimės pasiekti pažangos Birželio ministrų taryboje ir dėrybas dėl šio e, pasiūlymo pradėti vėliau. Ir Džiaugiuosi, kad šiame kontekste, kad, jų, šia, kad jūsų komitete įvyko nesenas keitimasis nuomonėmis šio klausimu. Tikiuosi, kad iki e, jūsų numatyto balsavimo Liepos mėnesį tarybos pozicija jau bus pasistumėjusi. E, interneto ir informacijos saugumo svarba yra e, klestinčios skaitmeninės rinkos e, iš ankstinė sąlyga. Ir todėl mes apie tai kalbėsime svarstydami ES kibernetinio saugumo strategiją. Tikimės, kad komisija netrukus tą strategiją paskelbs ir e, ten bus pasiūlymų dėl bazinio tinklo bei informacijos saugumo reikalavimų. Me, ž, mes dirbsime siekdami pažangos vastant šį teisės aktą ir sieksime užtikrinti vartotojų pasitikėjimą ir e, verslo augimą. Skaitmaninės paslaugos gali būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu yra reikalinga, sukurta reikalinga infrastruktūra. E, sparti greita įgio plačia juosčio ryšio sklaida yra iš ankstinis reikalavimas tam. Mes suprantame, kad komisijos siūlymas dėl tos sklaidos e, kaštų sumažinimo turėtų pasirodyti 2013 pirmojo ketvirčio pabaigoje. Ir jie paskelbė savo nacionalinę plačią juosčio ryšio programą 2012 m. rūpiučio mėnesį. Tame plane yra pateikta nemažai pasiūlymų, kaip sumažinti kliūtis plačiai šio ryšio plėtrai. Mes lauksime komisijos pasiūlymo. Ir tikimės surenkti diskusijas šiuo svarbiu klausimu. Taip pat pradėsime svarstyti neseniai paskelbtą pasiūlymą dėl interneto prieinamumo. Pirmininkaudami mes sieksime pažangos varstant šį pasiūlymą, nes jis tikrai aktualus 2013. 2013 yra Euro, Europos piliečių metai. Airija e, rengiasi dirbti svarstant šiuos teisės aktus, nes tai yra aktualu, kadangi praėjusią mėnesį komisija paskelbė skaitmaninės darbo tvarkės peržiūrą. E, Europa pripažys, pripažįstama, kad e, Europai e, reikia ir toliau išlaikyti e, plataus mūsų žmojo tikslų šioje srityje. Palaikysime. Aš patikinau e, komisijos narę Krius, kad mes sieksime e, įsibėgėti svarstant šios peržiūros rezultatus. Taip pat kit, dirželio e, mėnesį renksime tam skirtą renginį Dublinę. Tai bus skaitmeninės darbo tokias asamblėje ir tikimės, kad jūsų komiteto nariai turės galimybę ten dalyvauti vidutinės, laikotar, vidutinės trukmės peržiūroje yra akcentuojami ir kiti E, dalykai, tai moksliniai tyrimai ir plėtra. Kaip būdamas atsakingas už šią sritį, aš ypač akcentuoju energetikos ir informacijos ryšio tinklų sritį. Mes lauksime komisijos komunikato e, dėl energijos technologijų ir Europos e, at, energetikos ateities politikos. Jis turėtų pasirodyti balandžio mėnesį. Manome, kad e, siūlymai turėtų atitikti Horizon 2020 programą bei siekia atsisakyti anglijas ekonomikoje iki 2050 metų pagal energetikos kelio gairių planą. Ministrai turės galimybę šį komunikatą aptarti e, Luxemburgo, birželio, Luxemburge birželio mėnesio energetikos ministrų taryboje. E, energetikos vidaus rinkos pažanga yra labai svarbi siekiant e, energetikos, e, Europos energetikos sektoriaus tikslų. Mes komisijos komunikatui dėl vidaus energetikos rinkos suteiksime kiek įmanoma didesnį mat, politinį matomumą vasario mėnesį įvyksiančioje energetikos ministrų taryboje ir tai paruoš e, gegužės mėnesį Europos vadovų taryboje e, svarstomus klausimus. Taip pat birželio mėnesio energetikos ministrų taryboje pateiksime tarybų, tarybas, šau, išvadas ministrų tvirtinimui ener, vidaus energetikos rinka gali, e, gali slepia didžiulį potencialą. Ir todėl man ypač yra įdomus jūsų komiteto e, e, požiūriai ir profesoriaus Buzeko pateikti planai dėl to, kaip svarsyti šį praneš, šią temą Perimdami, e, Kipr, perimdami e, Kipro mums paliekama neblogą pažangą, mes tikime toliau dirbti dėl pasiūlymo, dėl offshore'inių naftos ir dujų e, įrenginių saugos eksploatacijos. Aš susitikau su šio pranešimo autoriumi ponui Vobelet praėjusią gegužę ir mes abu sutarėme, kad galime siekti sutarimo. Kitas svarbus Europos energetikos ryties tikslas yra sukurti mažai anglėmi taršę ekonomiką, kuri užtikrintų augimą, inovacijas, konkurencingumą. Atsinaujantis energijos šaltiniai vaidins ypač svarbu vaidmenį e, formuojant mūsų ateities energetinį peizažą. Tai yra atsisakant. E, visiškai atsisakant iškasnės anglės naudojimo. Neseniai paskelbt pateiktas direktyvos projektas dėl netiesioginio, že, netiesioginio žemės paskirties naik, keitimo ir biodegalų ir bio kūro naudojimo yra sudėtinis pasiūlymas apimantis daugybę sričių. Tai susiję su biokūro uh, daromu netiesioginiu neigiamu poveikiu maisto gamybai visame pasaulyje. Taip pat norėčiau uh, pacituoti E, energetikos ir aplinkosaugos e, ministrų tarybų darbą ir e, pasakyti, kad vasario mėnesio energetikos taryboje ir kovo mėnesio aplinkosaugos taryboje mes sieksime svarstyti pažangos ataskaitą ir tai turėtų suteikti pagrindą Lietu, Lietuvai, kuri per, perėms pirmininkavimą, sėkmingai pradėti diskusijas dėl šių pasiūlymų su Europos parlamentu. Kalbant apie energetinio tvarumo klausimus ir biokūrą, E, mes turime kalbėti apie biomasės e, tvarumą bendrai. Pirmininkamo metu, mūsų pirmininkamo metu komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl e, biomasės tvarumo kriterijų direktyvos. Mes tikimės kad komisija pristatys ir e, gairių dokumentą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių paramos projektų, bendradarbiavimo mechanizmų. Norėčiau čia mm, pažymėti su pasitenkinimu pono Roilio pranešimo projektą dėl e, dabartinių iššūkių ir galimybių atsinaujinančios energetikos srityje. Ir tikiuosi dirbti kad visos trys institucijos bendradarbiaus siekdamos e, Europos energetikos rinkos atsinaujinančios energijos šaltinių tikslų. Airijos pirmininkavimo metu vienas ir e, išnaudoti technologinių pokyčių potencialą, kad, Euro, kad ES galėtų e, pasiekti 2020-ųjų energijos našumo tikslų. Noriu pasidžiaugti to, kad ponas Turmesas e, čia neblogai padirbėjo pirmininkaujant Danijai. Mums reikia E, paspartinti, pagilinti e, ir išplėsti investicijas, siekiant atnaujinti e, čia egzistuojančią infrastruktūrą, kad padėtume valstybėms nams pasiekti energijos našumo tikslų. Mums ypač reiktų išnaudoti sumaniųjo energijos sistemų potencialų, taip pat e, sutelkti dėmesį į sumaniuosius e, e, energijos skaitiklius ir tinklus. Apie tai bus kalbama energijos ministrų susitikime balandžio mėnesį Dublinė. Airija ypač daug dėmesio skiria ES išorės energetikos ryšiams formuodami politiką ir bandydami atremti energetikos ir klimatos ryties iššūkius, mes suprantame, kad reikia stabilios ir skaidrios pasaulinės energetikos rinkos. ES turi dirbti su kitais, siekdama atremti ilgalaikį iššūkį, sukurti našų ir tvarų energijos naudojimo modelį. Ir todėl mes sieksime dirbti vieningai ir solidariai, kad e, kiek įmanoma e, E, kad gautume kiek manoma daugiau naudos tarptautiniu mastu. Ir aš noriu pasidžiaugti ponios Hersok pranešimu šią temą dėl išorės energijos bendradarbiavimo. Dar viena mūsų svarbis rytis yra švarus, švari energija, kuri sukurtų, užtikrintų ekonominį augimą, darbo vietų kūrimą, užtikrintų energijos tiekimo diversifikavimą ir e, eksporto maršrutų diversifikavimą. Ir čia tikimės sėkmingo tarptautinio bendradarbiavimo, apie tai kalbėsime Birželio mėnesio energijos ministrų susitarime. Nors ma, nei, nei, nei mano kompetencijai, nei energetikos ministrų kompetencijai nepriskirta atsakymė už brandolinius klausimus, Birželio e, mėnesio energetikos ministrų taryboje uh, Komisijos narys Otingeris pristatys ministrams e, paskutinės tendencijas šioje srityje ir pono Čišesterio šią temą rengiamas pranešimas, draugė su ponu Kramira, yra tikrai įdomus. Europos vadovų, Europos vyriausybių ir valstybių vadovų taryboje e, bus, energetika bus svarstoma E, specialiojoje Europos vadovų taryboje gegužės 22-ąją. E, Darbo tvarkė šiai tarybai rengia pirmininkas Van Rumpojus, bet esu tikras, kad vidaus energetinės rinkos klausimas taip pat jame bus aktualus. E, Airija dirbs siekdama E, nustatyti aišku kelią priekin Europos energetikos srityje. Prieš užbaigdamas savo pasisakymą, ponė pirmininkė, norėčiau e, priminti, kokie, kokius e, renginius Airija numato surenkti Dublinė šiais metais. Neformali energijos ministrų taryba balandžio mėnesį, skaitmeninės set plano konferencija gegužės mėnesį ir skaitmaninės darbo tvarkės asamblėje birželį. Ir aš kaip jau sakiau, lauksiu e, komiteto narių tose renginiuose. Taigi mes esame patvirtinę ambicingą ir e, aktyvę darbo atvarkę ir tikimės, kad drauge e, pasieksime skaitmeninės visuomenės kūrimo tikslų. Kalbant apie energetiką, toliau dirbsime siekdami užtikrinti visiškai integruotą ir susijęta vidaus energetikos rinką, kad užtikrintume e, apsirūpinimo energijos saugumą, prisidėtume prie e, tvarių darbo vietų kūrimo, augimo ir konkurencingumo ir apsaugotume aplinką ne tik 2010-ųjų, bet ir 2030-ųjų ir netgi 2050-ųjų tikslo sukurti anglies nenaudojančią ekonomiką. Siekiam, tikimės, sėkmės sėkmingai bedarbiauti su jūsų komitetu ir kolegomis parlamente siekiančių bendrų tikslų. Ačiū. Grazie, ministro. Dėkuoju, ponė ministrė, už tokį detalų pristatymą. Dėkuoju, kad e, viską padarėte labai punktualiai, laikėtės kalbėjimo laiko. Na, o dabar pradedame klausimų raundą kolegų. Pradėsime nuo frakcijų atstovų, pirmiausiai ponė De Castillo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname Jūs Europos parlamente, ponė ministrė. Mes esame susitikę Dublinė, kuomet ten lankėsi mūsų komiteto atstovai. Esame taip pat susitikę parengiamuosiuose informaciniuose e, susitikimuose Briuselėje prieš Airijos pirpininkavimą. Visų pirma, noriu Jums pasakyti, jog šiame komitete Jūs e, tikrai galėsite puikiai bendradarbiauti su e, mumis, sprendžiant e, mūsų kompetencijos išėjai priklausančios įvairius e, klausimus. Pone ministrė, jūs pateikėte savo veiklos apžvalgą per pirmininkavimą, jūsų prezentacija buvo labai detali. Norėčiau pasakyti štai, kad yra tam tikrų teisėkuros pasiūlymų, jų yra tikrai daug. Ir tarptų pasiūlymų iš tikrųjų yra tokių, kurie bus susiję su viešosios nuomonės e, formavimu. Kai kurie iš jų susiję ir su energetikos rinka. Dabar kalbant apie Airijos pirmininkavimą, tai to pirmininkavimo metu bus e, nagrinėjami tam tikri teisėkuros pasiūlymai dėl telekomunikacijų, kur bus kalbama apie e, jungtis Europoje, apie infrastruktūras Europoje, naujų tinklų kūrimą bei taip pat apie sujungimo greičio didinimą. Aš manau, kad reikėtų galbūt detalesnių diskusijų ir daugiau dėmesio šitiems aspektams nes telekomunikacijos yra tokia sritis, kuri yra iš tikrųjų esminės svarbos. Ir e, kartais šiai sryčiai mes neteikėme pakankamai dėmesio, kaip būtų gaila, ir norėtume paprašyti Airijos, kad jinai teiktų visą e, būtiną dėmesį. Kita vertus noriu pasakyti, jog yra ir kitų kai kurių klausimų, kurie galbūt labiau susiję su mūsų komiteto kompetencija ir kurie susiję su skaitmeninė visuomenė ir energetika. Galbūt tie klausimai mažiais, mažiau susiję su jūsų kompetencijos sritimi ir jūsų portfeliu. Turiu galvoje įvairius aspektus, kuriuos jūs palėtėte, kalbėdamas apie tvarų vystimasi, tai yra temos, kurias mes nagrinėjame šiame komitete pastaruoju metu. Kitas e, klausimas, svarbus klausimas yra emisijų teisės. Emisijų licencijos. Šiandien mes e, susitiksime su pramonės ministru, jūsų kolega, galbūt ir su juo padiskutuosime šito klausimu. Tai yra klausimas, kuris mums taip pat rūpi, bet galbūt šitie klausimai tiesiogiai nesusiję su jūsų kompetencijos e, sritimi, e, pavyzdžiui, identifikavimas online arba backloading aspektas. Tačiau tai yra mums labai rūpimi klausimai ir norėčiau, kad Airija jam skirtų taip pat pakankamai dėmesio. Mes e, taip pat žinome, kad yra ir, ir kitų e, svarbių klausimų, dabar jų neminėsiu, bet galiu Jūs patikinti, jog tikrai e, su mūsų komitetu galite tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo. Dėkoju, ponas Balčytis. Ačiū, gerbama pirmininkė. Ačiū gerbiamas ministrė už tokį iš tikrųjų detalų savo programos pristatymą pusė metų. Po jų jūs paminėjote iš tikrųjų pirmininkaus Lietuva. Tačiau, kaip žinia, tiek komisija, tiek vadovo taryba yra e, sutarusi, kad iki 2014 metų e, turi būti baigta kurti bendra energetikos rinka. O po 2015 nei viena ES valstybė narė neturi likti izoliuota nuo Europos energetikos tinklų. Tačiau, žinant, kokia yra sudėtinga šiandieną situacija, todėl kad tai reikalauja labai didelių investicijų ir yra projektai, kurie yra nepatrauklus privačiam investuotojui, todėl iškyla klausimas, ar iš tikrųjų tas susitarimas ir tie strateginiai tikslai bus pasiekti ir jum, ir Lietuvai, ir kitom valstybėm pirmininkaujant. Jūs savo programoje nedaug kalbate apie energetikos rytį. Taip, iš tikrųjų, skaitmeninė e, programa, taip pat telekomunikacijų progresas ir visi kiti dalykai yra labai svarbus, tačiau nemažiau yra svarbus praktinės jungtis dėl dujų ir elektros energijos. Nes tose valstybėse, kurios neturi alternatyvos, šitie resursai tampa ne ekonominiai, bet jie tampa politiniai, todėl kad trečiasis valstybės turi labai didelį įtaką dėl ekonominių sprendimų, kurie mažina tų valstybių konkurencingumą. Aš kalbu apie Baltijos šalis. Todėl jūs savo programai esate užsirašę, kad e, didinsite veiksmų energetikos rytyje koordinavimą ES lygių ir todėl tikrai norėčiau, kad jūs galbūt keletą žodžių paminėtumėt, kaip jūs numato tą daryti ir ar jūs taip pat pripažįstat, kad šiandieną pati didžiausia turbūt e, problema sukuriant vieningą energetikos rinką, praktiškai dujų ir elektros sektoriai jungčių nebuvimą, kad turėtų tos valstybės alternatyvų šaltinius. Ačiū labai. Grazie, la parola alla collega Anders Dotter. Prego. Anders Dotter. Thank you, Chair. It's very... Ačiū pirmininkė. Tikrai drąsina uh, kad airija pirmininkavimo metu nori kristi dėmesį skaitmeniniai darbo tvarkiai, tačiau iš tarybos mus pasiekė gandai, taip pat e, vertinant e, politinės diskusijas parlamente, atrodo, kad duomenų apsauga ES gali smarkiai nukentėti. E, tai e, pakenktų vartotojų pasitikėjimui įmonėmis, tai taip pat e, paž, sumenkintų įstatymo viršenybės vaidmenį. Airija, ar jūs manote, kad uh, nereiktų sankcijų šioje srityje. Taip pat noriu pasakyti, kad 95 metų direktyvos interpretavimas Airijoje reiškia, kad buvo pažįstos kai kurios teisės ir prieiga prie informacijos internetu yra menkiau vertinama nei interneto e, teikimo galimybė. Taip pat e, vartotojams nepaliekama, visiš, visiškai nepaliekama inf, informacinės autonominės galimybė. Jeigu daug dėmesio bus sutelkta e, išmaniesiems tinklams, sakyčiau, kad kai kurie pakeitimai komitete buvo paskatinti e, amerikiečių kompanijų, e, kurios kuria išmaniuosius tinklus. Mm manau, kad e, Europoje yra galimybė taip pat kurti ir gaminti sma, e, sumaniuosius skaitliukus sma, ir sumaniuosius tinklus. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę ir perspektyvą šiais klausimais ir kaip jūs rengėte spręsti duomenų apsaugos klausimus Europoje, siekiant užtikrinti, kad tie sprendimai būtų patrauklus ir įmonėms, ir piliečiams, ir kad jie užtikrintų uh, kad, var, kad rinkėjų mumis parodytas pasitikėjimas nesumenkstų ir nebūtų pažeistas. Praigo. Čičesteris. Ačiū, ponė pirmininkė, sveiki atvykę ministrė, malonu Jūs vėlgi matyti. Kaip Jūs sakėte, šiandien vėliau mes su Jumis susitiksime ir kalbėsime apie NES, visą e agentūrą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad iš tiesų dėrybinė, pasiekime svarbų dėrybinį etapą ir tikiuosi, kad susitarimas bus pasiektas ir tai bus, jeigu taryba pasiduos visiems parlamento reikalavimams. Na, iš tikrųjų norėjau pasakyti ir daugiau pakalbėti apie energetikos klausimą. Turime tikrai labai ambicingų programų ir siekių Europos lygmenių pasiekti ir už, už su, galtinai sukurti vidaus rinką ir užtikrinti mažai anglės naudojančią ekonomiką ir, ir taip toliau ir panašiai. Tačiau visam tam reikia labai daug investicijų. Kalbu apie pažangius matuoklius, super tinklus arba netgi bandant išplėsti dabartinius tinklus tam, kad būtų galima įtraukti ir atsinaujančius energijos šaltinius. Ir galbūt jūs galėtumėte daugiau papasakoti apie tai, kaip bus galima sukaupti finansus toms investicijoms į infrastruktūrą tuo metu, kai mūsų ekonomikos susiduria su didžiuliais sunkumais. Aš pritariu jūsų išdėstėms prioritetams, tačiau man įdomu, ką jūs pasakytumėte, ar turite kokių minčių apie tai, kaip mes tuos finansus galėtumėme užsitikrinti. Ačiū. Grazie, kolegė Čičester. Dėkuoju kolegai Čičester po šitų pirmųjų klausimų, kurias patikė kolegos iš politinių frakcijų, suteikiu žodį ministrui atsakymams. Uh, much, um... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie iškėlė labai svarbius klausimus. Dėkoju už tai, kad siūlėte bendradarbiavimą su pirmininkančio valstybe įgyvendinant mūsų numatytą darbo atvarkę. Faktiškai visi kalbėjo apie, vidinę, apie bendrą vidau energetikos rinką ir pažangas kuriant ją. Pažangos reiks, nes galutinis terminas e, netoli ir laiko turime tikrai nedaug. Na ir komisijos pateiktų, pagal komisijos pateiktą vertinimą reikia dar atlikti labai daug veiksmų. 101 veiksmas, man atrodo, iš viso buvo paminėtas, daugiau nei 20 yra susijęs susiję su valstybių narių reikalais. Taigi iš tiesų problemos yra milžiniškos ir iššūkis didžiulis, tačiau Aš manau, kad mes vieningi dėl vieno dalyko, dėl įsitikinimo, kad būtina pasiekti kiek galima daugiau pažangos, kuo galima greičiau, kuriant bendrą energetikos rinką, netgi jeigu pripažįstame, kad tai yra susiję su rinkos pobūdžiu, kad kalba eina apie labai sudėtingus klausimus, reglamentavimo klausimus, netgi jeigu infrastruktūra dar galėtų ir palaukti, Pone Del Castillo iš, išdėstė kelis tokius iššūkius, kaip ir ponas Čičesteris. Žinoma, jis teisus, investicijų reiks milžiniškų, tačiau man būtų sudėtinga čia suderinti tuos pasisakymus, kurie yra uh, išsakomi aukščiausių lygmenių, kur sakoma, kad mes e, turime užtikrinti augimą, kurti darbo vietas ir panašiai. Ir galiausiai tuomet mes netaikome tokių priemonių, kurios skatintų augimą ir darbo vietų kūrimą tuo metu, kai bent jau eurozona patiria nuosmukį. Tai nereiškia, kad investicijų nėra. Tiesiog kaip mes jas paskirstysime, kaip mes jas pritrauksime į, produ, į energetikos sektorių. Telekomunikacijų sektoriuje, man atrodo, yra įrodymų, kad privatus sektorius yra pasirengęs sėsti prie stalo. Energetikos sektoriuje tai yra problematiškiau ir tai yra susiję su tuo klausimu, kurį iškėlėte jūs dėl tų stygių, dėl tų ryšių sujungimo, jungčių stygiaus. E, elektros energijos ir dujų e, tinkluose. Dabar kalbant apie projektų obligacijas, aš norėčiau, kad jos atsirastų konkrečiai ir apčiuopiamai. Kartoju, kad netiesa, kad finansų apskritai nėra. Tiesiog klausimas yra, kaip tokioje srityje, kaip energetika, kur reikia dešimties metų nuo sukūrimo ir įgyvendinimo. E, kaip tuos finansus surinkti tenais. Ir aišku, mums reikalingas aiškumas kiek įmanoma, aiškumas investuotojams, nes jeigu bus abejonių dėl to, kur link eina energetikos politika Europoje, jeigu investuotojai nebus tikri dėl to, ar mes nepakeisime krypties esminių momentų, tuomet investicijų galime tikėtis maž, mažai. Ir dėl to aš manau, kad labai svarbu spręsti problemas dėl neįgyventintų veiksmų, kuriuos įvardyja komisija. Ir kiek įmanoma sukurti daugiau aiškumo. Žinau, kad iššūkis nemenkas ir tai yra sudėtingi klausimai. Pone Del Castillo ir kiti iškėlė tinklų sujungimo priemonės klausimą. Ir aišku, tai yra svarbus dalykas. Ir aš nežinau, kokios bus daugiametės finansinės programos diskusijos ir koks bus jų rezultatas. Aš iškriščiau iš kėdės, jeigu sužinočiau, kad pinigų bus daugiau, bet e, pažiūrėsime viskas, kaip bus vasarį. Ir tikrai būtų labai apmaudu, jeigu būtų sumažintas finansavimas Connecting Europe priemoniai, nes čia yra puikia galimybė užsitikrinti viešasias investicijas šalia privataus sektoriaus investicijų ir įdėšti indėlį ir užpildyti tas spragas, apie kurias jūs kalbėjote. Fizikinė prasme na, infrastruktūros tikrai nėra daugeliu atveju. Tačiau visą tai aš vertinu kaip e, darbą, ekonominios veiklos skatinimą, darbo vietų kūrimą ir tikiuosi, kad per vidutinės trukmės laikotarpį energetika ir telekomunikacijos bus kaštų prasme efektyvios ne tik ES piliečiams, bet ir verslo įmonėms taipogi. Kai kurie kalbėtojai darė nuorodą į Enisą. Kiek suprantu, na ir pritariu ponui Čičesteriui, kad tai yra ypatingai svarbus etapas. Ir džiaugiuosi, kad šiandieną mes dar apie tai pasikalbėsime, tačiau man atrodo, kad čia esminis elementas yra laikas. Ir turime galiausiai išspręsti tą klausimą, kuo galima greičiau, nes priešingo atveju kyla grėsmė įgaliojimams. Kiek suprantu, techninis sutikimas įvyko vakar ir, kiek suprantu, buvo pasiekta šiek tiek pažangos. Tai nereiškia, kad e, klausimas jau yra išspręstas, tačiau tikiuosi, kad e, galbūt mums pavyks veiksmingai išspręsti neišspręstus klausimus. Žinome, kodėl Enisos vaidmuo yra reikšmingas kibernetinių grėsmių, kibernetinio saugumo, pasitikėjimo sistemomis e, situacijoje ir panašiai. Pone Anders Dotter, kiek suprantu, yra mano airiško futbolo komandos, šalies komandos fanė. Deja, kitas mačas mes nedalyvausime e, turnyre pirmininkavimo metu, tai bus tik po pirmininkavimo, bet ponas Kelis yra oficialiai e, pirmininkas, taigi jis tikrai bilietus gaus. Aš suprantu, kad kalbėjote apie duomenų apsaugos problemas ir tai nėra galbūt tiesiogiai mano, vien tik tai mano atsakomybė, tai yra teisingumo vidaus reikalų komiteto atsakomybė ir mano kolegos teisingumo ministro kompetencijos sritis. Tačiau žinau, kad yra Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo patvirtinta praeitais metais šiuo klausimu. Privatumo ir domenų apsaugos e, reikšmė, kuriant skaitminę bendrąją rinką. Jeigu piliečiai, verslo įmonės Norime, kad jie pasitikėtų ir optimaliai naudotųsi elektroninės priekybos privalumais, tuomet tie klausimai, kuriuos iškėlėte dėl privatumo ir duomenų apsaugos, yra labai aktualūs. Nors, kaip sakiau, tai nėra tiesiogiai man pavaldus klausimas. Aš kalbėjausi su teisingumo ministru apie tai, jis yra tiesiogiai atsakingas už šią sritį. Pone pirmininkė, Ar aš per ilgai kalbu, ar nepraleidau kokio klausimo? Tiesa, elektroninis parašas, identifikavimas ir panašus dalykai. Matyt, tai yra pats svarbiausias klausimas, kalbant apie teleko, telekomunikacijas. Ir mes sieksime pažangos, tačiau nenorėčiau čia atrodyti naivus ir teikti, kad klausimas nėra sudėtingas. Taip, klausimas yra labai sudėtingas ir parlamentas iki metų vidurio matyt svarstys tą klausimą, bet kol kas turime pradės svarstyti metų viduryje, o taryboje daug ką turėsime padaryti. Numatyta apie 10 darbo grupės posėdžių, kur bus konkrečiai apie tai kalbama taryboje. Ir tikėtina, kad bus parengta tarybos pozicija, bet nėra lengva padaryti, tą padaryti, nes e, įvairios valstybės narės viską vertina iš įvairių perspektyvų, remianti savo skirtingomis sistemomis, vienos labiau pažangios, kitoms dar reikia daug investicijų. Taigi, tai yra dideli klausimai, tačiau matyt, tai yra pats esmingiausias telekomunikacijų klausimas didžiulis telekomunikacijų klausimas ir mes tikimės parlamento indėlio, bet kol kas dabar bandome kiek įmanydami raginti tarybą patvirtinti savo poziciją. Ačiū. Grazie, ministrė. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar pradame antrąjį klausimų raundą. Pirmąjį klausimą pateiks kolega Vidal Quadras. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė, noriu padėkoti Jums už tai, kad atėjote į posėdį šiandien pas mus. Noriu pasinaudoti galimybę pasveikinti Jūs e, su teigiama Airijos ekonominės padėties kaita. Kaip žinote, Jūsų šalis turi daug draugų šiame parlamente. Ir jūs e, paskatinote ekonominį augimą, ekonominį klėstėjimą ir tikimės, kad šiais ekonominio e, nuosmukio laikais parodysite mums visiems kelią link e, ekonominio atsigavimo. Neuždavinėsiu detalių klausimų dėl tų teisės aktų, kurių svarstymas mūsų laukia. Mes turėsime dirbti draugę su jumis airijos pirmininkavimo metu. Bet noriu Būčiau dėkingas Jums, jeigu pasidalintumėte su mumis bendromis išvalgomis, pristatytumėte bendrą situaciją, kalbant apie vis e, augantį e, vartotojų ir verslo suvokimą, vertinimą, kalbant apie energetikos politiką, kad mes bandome išnaudoti per nelik daug priemonių tuo pačiu metu, kad per daug instrumentų gruoja tuo pačiu metu metu. Yra daugybė tikslų, politikos priemonių ir tas tų tikslų bei strategijų geometrinis, augimas geometrinė progresija įneša sumaišties ir apsunkina, sukuria ekonominę biurokratinę naštą. Ir tai netgi grėsia mūsų politikos nenuoseklumu. Galbūt ministrė reikėtų paprastesnio požiūrio, nustatant bendrą tikslą, pavyzdžiui, CO2 mažinimo srityje arba e, įvedant anglies mokestį kad būtų sukurtos vienodos galimybės visiems, paliekant lankstumo valstybėms narėms apsispręsti, kaip pasiekti šių tikslų, kad e, jos galėtų priderinti šį sprendimą prie konkrečios situacijos, pramoninės e, struktūros šalies. Kitaip sakant, ministrė, ar nemanote, kad reikia sutvarkyti ir supaprastinti mūsų energetikos politiką? Kelly, Ačiū toliau, ponas Kelly. Ačiū, pirmininkė. Nors ponas Rebit nėra iš mano politinės partijos, manau, dauguma airijos žmonių pasakytų, uh, kad jis yra vienas kom kompetitingiausių, iškalbingiausių ir žinomiausių politikų. Tuo galėjome įsitikinti, klausydamėsi jo, jo šį rytą, jis tikrai labai daug ruošiasi šiam vaidmeniui. E, taip pat buvo daug dirbama su Danija ir Kipru, jau duokite tą pastangų, susipažįstant su e, svarstomais pasiūlymais. Jūs minėjote, kad vyks trečioji e, energetikos klausimams skirta konferencija Dublinė. Mane, mane jau pakvietė dalyvauti ir e, pasisakyti toje konferencijoje. Manau, kad tai bus labai svarbus renginys mūsų ateities keliui šioje srityje. Pone Andersdotter jau išėjo, bet aš noriu pasakyti, kad ji turės bilietus į finalinės rungtynės kitais metais. Jūs kalbėjote apie e, išmaniuosius tinklus. Šį rytą kalbėjome apie domenų apsaugą. Aš, esu, aš rengiu pranešimą šiame komitete šią temą. Todėl manau, kad svarbu pažymėti, štai ką negalime leisti, kad sutirtų tokia padėtis, kad E, išmaniųjų tinklų sklidimui kliūtis būtų pernelyg biurokratiniai reikalavimai. Reikia užtikrinti, kad inovacijos būtų dėgiamos, kad, būt, kad auktų darbo vietų klausimas. Apie energetiką kalbant turiu vieną klausimą. Vertinant plačiame, platesnių kontekstų aktualiausias ES klausimas yra tai, kad mes pernelyg esame priklausomi nuo įvežamų iškastinės energijos išteklių. Uh, Taigi, ministrė, ką galima nuveikti airijos pirmininkavimo metu, kad, užtikrint, kad užsitikrintumėme tiekimo diversifikavimą ir e, tiekimo saugumą, apsirūpinimo energijos ištekliai saugumą ir tuo pat metu nepamiršime 2020 tiks, metų tikslų visose 27 narėse, nes žinau, kad e, yra iškeltas skirtingų tikslų ir valstybių narių poreikiai taip pat skiriasi. Ačiū. Grazie, Mr. Kelly. La parola. Dėkuoju, ponai Kelly. Dabar žodis ponai Tošanovski. Dėkuoju, poniai předsedkinė. E, Já vás také vítám. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti jūs čia. Tikrai malonu, kad jūs atvykote pas mus metų pradžioje. Keliauti dabar nėra paprasta, net ne visi kolegos atvyko į posėdį, tai todėl tikrai malonu Jūs čia matyti. Aš rengiu pranešimą apie greitą įgį plačią juostį ryšį ir todėl e, žinau, kad mes šiandien dar turėsime galimybę tai aptarti, susitikime detaliau. Labai teigiamai vertinu tai, kad būtent Airija perima pirmininkavimą Europos Sąjungoje, nes Airija turi labai daug patirties diegiant plačią juostį ryšį ir skatinant informacijos technologijų sklaidą. Manau, kad būtent šis jūsų patyrimas ir žinios labai pravers svarstant šiuos pasiūlymus. Turiu šiek tiek sudėtikisnį klausimą apie Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę SEF atsižvelgiant į tai, kokios sudėtingos diskusijos vyksta taryboje, kaip jūs e, vertinate ateities per perspektyvas? Ar manote, kad bus pakankamai valios patvirtinti pirminį SEF pasiūlymą ar ne? Jūs kalbėjote apie sutaupytas lėšas, būtinybę taupyti, apie būtinybę toliau plėtoti e, informacijos ir ryšio technologijas. Ar jūs manote, ar jūs tikite, kad valstybės narės bandys pritarti šiai programai? Ar tai tiesiog taps kažkokia eksperimentinė bandomąją programa ateičiai? Kaip bus skiriamos lėšos iš biudžeto? Uh, E, sryčiai, kurią paprastai didžia dalimi finansuoja privatus sektorius. Komite, mūsų komitete taip pat vyko labai e, nelengvos diskusijos, bandant apsispręsti, kokiu mastu ir kaip e, paremti šią sritį. Ir tikrai džiaugiuosi tuo, kad mes nusprendėme skirti paramą geriausioms, e, naujausioms technologijoms, kad Europa žengtų priekinčioje srityje. E, E, tikiuosi bendradarbiavimo ir susitikimų, tolesnių susitikimų, kad galėtume visą tai išsamiau aptarti. Ačiū. Grazie, mister Tuzinovski. Dėkuoju. Dabar pana Ulskok. Ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę, ponė Rebi, tai mes anksčiau esame susitikę ir esame kalbėję. Rapportör och vi var väldigt överens om vikten men också komplexiteten. Eh, det är... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš eh, manau, kad eh, iš tikrųjų čia kalba sukosi apie labai sudėtingus aspektus. Aš manau, kad bendradarbiausime nepaisant to vaisingai. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokia žada būti tarybos pozicija dėl identifikavimo aspekto. Turbūt tarybos atstovai taip pat mato tą patį potencialą e, šiame aspekte, galvojant apie ekonomikos augimą, augimą ir darbo vietų kūrimą, galimybės e, elektroniniai prekybai tiek e, piliečių, tiek įmonių požiūrių. Tačiau valstybių narių pozicija šito klausimu yra pakankamai nevienareikšmiška be kita ko ir dėl elektroninių paslaugų. Tad norėčiau jūsų analizės šito klausimu. Toliau energetikos politika. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, parengėte ambicingą programą šiai sryčiai. Jūs taip pat didelį dėmesį skiriate atsinaujinantiems energijos e, šaltiniams. E, pateikėte ir grafiką Ir tai, ką jūs numatote, yra labai svarbus aspektai, galvojant ir apie naujas rinkas. Reikia galvoti čia taip pat apie privačių investicijų pritraukimą, plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Tad e, aš asmeniškai manau, kad e, mums ne visuomet pavyksta priimti aiškių sprendimų šitais klausimais e, Europos e, parlamente. Todėl turiu keletą e, klausimų jums, galvojant apie elektroninį identifikavimą ir energetikos politiką. Ar jūsų nuomonė pavyks laikytis to ambicingo grafiko, kurį jūs esate numatę? turint omenyje, kad e, dar tęsiasi ekonominė krizė, aukštas nedarbo lygis. Ir tai yra problemas, kurios iškyla tarptautiniu lygmeniu. Tad e, turint omenyje jūsų numatytus grafikus, ar, ar tie grafikai nėra per daug e, ambicingi, ar jums pavyks laikytis jų? Parola kolega Prodi, prego.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 už jūsų išsamų prioritetų planų pristatymą. Vienas aspektas man yra aktualus, tačiau tai nebuvo esminis jūsų pasisakymo elementas. Na ir nebūtinai čia yra susijęs su skubiais teisėkuros pasiūlymais, bet man atrodo, kad tai yra sritis, kur yra labai svarbi, kalbant apie mūsų pasirinktą darbų kryptį turiuomenėje diskusiją dėl Europos pramonės politikos ir tos politikos esminio elemento. Manau, kad e, tikriausiai atkreipėte dėmesį į tai, kad tai yra klausimas, kuri, kuris tampa vis aktualesnis. Sėkmingos pramonės politikos vizija, politikos, kuri paremtų konkurenciją, yra labai kontroversiškas klausimas. Aš klausiausi pono Camerono, Britanijos premjero, šyrit ir jo kalboje, jis savo kalboje jis daug kalbėjo apie konkurencingumą. Tačiau susidaro įspūdis, kad jis nepasitikė atviros sistemos galimybę sukurti konkurenciją. Sistemos, kuri būtų grindžiama tvarumu ir konkurencija siekiant tikslų. Panašu, kad jo nuomonė šiek tiek yra kitokia. Ta pati matome ir lobistinėje veikloje, kuri vyksta čia parlamente. Uh, tiesiog yra nesutariama, yra skirtingos stovyklos, nesutariama dėl pramonės politikos. Tas pats pasakytina ir apie ryšį tarp Europos išorės priekybos ir išorės politikos. Yra tam tikrų protekcionistinių tendencijų, kurios gan stiprios. Taigi aš manau, kad svarbu, jog Airija pirmininkavimo metu susiteltų ne tik ties vidutinės trukmės prioritetais, bet taipogi dėtų daugiau pastangų, kad šios diskusijos įgytų aiškę kryptį, nes kalbame apie ilgalaikius poslinkius ir svarbu, kad tie poslinkiai nebūtų nukreipti neteisinga linkme. Madame. Dėkuoju. Dabar žodis ponė Andrės Barėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Sveikinu Jūs mūsų komitete. Jūs, kiek anksčiau sakėte, jog kai kurios infrastruktūros turėti palaukti. Reikia išsiaiškinti, ar bus pakankamas e, finansavimas. Taip pat e, kalbant apie energetikos e, jungtis, aš manau, kad tai yra be galo svarbi tema, tačiau tai iškyla biudžeto klausimai. Be biudžeto mes viso to negalėsim padaryti. Ir mes žinome, kad biudžetas bus mažinamas, nes e, to siekia taryba. Mano klausimas yra toks. Ar pirmininkaujantį Airiją bandys imtis priemonių, kad e, biudžetas nebūtų mažinamas? Toliau pramonės politika. Jūs e, kalbėjot apie pramonės politiką ir kalbėjot apie užimtumą. Jūs žinot, kad krizė yra didelė ir žinome, kokia yra padėtis su, su darbo vietomis, bet reikia ieškoti realių sprendimų ir realių perspektyvų Europos pramoniai. Ką numato daryti toj srity? Ola, per pirmininkė, atrodo, kad daugiau nėra užsirašusių kalbėtojų. Tad dabar žodis e, ministrui. Prašom. Thank you, um, thank you. Pone pirmininkė, sulaukiu daug klausimų. Pone Kvadras, noriu padėkoti Jums už Jūsų šiltus žodžius apie mano paties šalį. Mes tikrai e, padarėme pažangos per pastaruosius dviejus metus. Aš pernelyg nesureikšminčiau teiginių, kad mums jau pavyko išsikapstyti iš problemų. Taip dar nėra. Ir būtų tikrai puiku, jei e, Europos žemynant sugrįžtų ekonomikas augimas, jeigu atsigautų ir tos šalis, su kuriomis mes prekiaujame. Turime prisijimti visą atsakomybę dėl kreditų, dėl paskolų burbulo, kuris sprogo Europos, atsiprašau, Airijos ekonomikoje ir dėl to, kad e, mūsų e, nekilnojamo turto sektorius patyrė katastrofą ir mums buvo sunku sutvarkyti savo viešuosius finansus. E, jau 85 procentus visų mūsų laukiančių darbų nuveikėme, tačiau tai buvo labai skausmingi sprendimai mūsų žmonėms. Ir keletas parlamento narių kalbėjo apie augimą, darbo vietų kūrimą. Eko, Europos ekonomikos augimas būtų mūsų svarbiausias tikslas ir dar uh, grįšiu atsakydamas poniai Andrės Barė ir kitiems, kurie uždavė šį klausimą. Vertinamas jūsų pasiūlymą, pona, ponia Kvadras, kad e, galėtume supaprastinti energetikos politiką. Be abejo, kad galėtume. Ir aš pasisakyčiau visą galvą už tai kai kurių dalykų tiesiog neįmanoma suprastinti. Ir energetikos politika yra nepaprastai sudėtingas rytis. Neseniai e, kitokioje pozicijoje, dėdamas kitoje pozicijoje, svarsčiau rinkos reglamento pakeitimus e, mums siekiant energetikos rinkos tikslų. Tačiau tas, tas klausimas yra tikrai sudėtingas ir energetikos vidaus rinka na, turiu jūs nuliūdinti, viską dar labiau komplikuos, viskas bus dar labiau sudėtinga nei dabar. Nežiūrinti tai, manau, kad aiškumo yra ir kad yra suvokiami politikos tikslai, E, kurie buvo svarbus pastarysiais metais ir kad jų svarba ne, nemažės. Pavyzdžiui, įsipareigojimas pereiti prie atsinaujinančio energetikos šaltinių, įsipareigojimas siekti našaus energijos naudojimo. Skirtingai, kitaip nei E, vertinant bendrą įsipareigojimą siekti, kad energetikos sektoriuje nebeliktų iškastinės anglijas, kad jis būtų tvarus ir taip toliau. Niekas man neuždavė e, sunkaus klausimo, parlamentarai paprastai e, yra malonus vieni kitiems, tai yra dėl tikslų po 2020-ųjų. Taryba dar nėra paskelbusi savo pozicijos šiuo klausimu. Tačiau iki šiol iškelti tikslai pasiteisino ir padėjo pritraukti svarių investicijų, pavyzdžiui, atsinaujinčius energijos šaltinius. Manau, kad turime kai ką aiškiai suvokti. 2020-ieji, kalbant apie investicijas į energijos sektorių, yra arčiau nei įsivaizduojame. Ir jeigu mes ne, tiksliai nesuformuluosime savo ketinimų po 2020-ųjų, manau, tai galėtų grėsti regresiją ir e, investicijų sulėtėjimu. Situacija būtų kitokia, jeigu aiškumas būtų. Bet šių diskusijos dar tik prasideda. Ir Tai yra tikrai svarbus klausimas. E, mūsų nuosavų atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimas paremtas paprasta, e, suprantama logika, ta pačia logika grindžiamas ir siekis e, įgyvendinti našaus energijos vartojimo programas, nes tai, e, skat, tai užtikrina darbo vietų kūrimą. Pone Barėja uždarė štai kokį klausimą, panašų klausimą uždavė daugelis narių, klausdami apie finansus. Žinome, kas yra tas nematomas dramblys salėje, tai yra daugiametė finansinė programa ir jos svarstymas. Visi tai puikiai žinome. Tai, tai nėra mano kompetencijos rytis. Tačiau e, Europai susiduriančiai su e, ypatingo masto, išgyvenančiai e, ypač sudėtingą ekonominę krizę. Man atrodo, kad toliau karp, apkarpyti biudžeto nebereikėtų. Ir manau, kad E, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė būtų tikrai naudinga, jos sukuriama pridėtinė vertė yra būtų didžiulė. Pavyzdžiui, kalbant apie tai, ko jūs klausėte, energijos našumą. Gal, gali būti, kad bus galimybė panaudoti kūrybingus instrumentus, kurie niekaip neatsispindės valstybių narių balanso lapuose. Tokius instrumentus galima sukurti uh, dėgiant partnerystės su privačiu sektoriumi ir tai niekaip nepadidins e, valstybės deficito. E, kur yra numatomų išlaidų ribos valstybėse narėse ir kaip tai suderinti su e, siekiu nedidinti biudžeto deficito. Būtent partnerystė su privačiu sektoriumi neblogina padėties ta prasme. Ir man atrodo, kad galima pritraukti investicijų į energijos našumo programas. Tai susiję ir su sveikatos apsaugos aspektais, e, patogiu, saugiu būstu. Ir manau, kad tai, kad, kad tą potencialą galima nagrinėti ir analizuoti. Sutinku su tuo, ką pasakė kolega Keli dėl dėl sumaniųjų tinklų, sklaidos ir inovacijų skatinimo, kad tai negali kad to negalime aukoti ir apsunkinti tų nuostatų įgyvendinimo, tų tikslų įgyvendinimo, tvirtindami per nelik biurokratinės taisyklės ir didindami biurokratinę naštą. Jis uždavė klausimą apie iškastinio kūro įsivežimą. Žinoma, tą klausimą sprendžia kiekviena valstybė narė individualiai. Tai yra labai aktualus klausimas. Apsirūpinimo energija saugumas yra energetikos politikos branduolys. Iš tikrųjų visada neramu, kai esi priklausomas nuo įvežamų išteklių. Ir, man atrodo, tai dar vienas argumentas plėtoti nuosavus išteklius, kurti juos. Ir atsinaujinančios energijos šaltiniai e, būtent šioje situacijoje tampa ypač aktualūs. Manau, kad galime daug nuveikti mažinti, mažindami savo priklausomybę nuo įvežamo iškastinio kūro Ir manau, kad taryba, komisija ir parlamentas turi nagrinėti pasaulinės tendencijas šioje srityje. Skalūno dujų e, atradimas labai pakeitė e, apsirūpinimą energijos šaltiniais Junktinėse valstijose ir pasikeitė ir energijos kaina. Europoje šis klausimas vis dar išlieka kontroversiškų diskusijų tema. E, yra reglamentų, yra tikėtina atsiras kliūčių, e, norint išgauti skalūno dujas, skaldant olieną. Ir manau, kad situacija Europoje bus kitokia, nei kokia jį buvo Junktinėse valstijose pradėjus eksploatuoti šį energijos šaltinį. Tačiau turime žvelgti į pasaulio geopolitinį žemėlapį. Tai, kad Junktinės valstijos visiškai apsirūpina uh, energijos šaltiniais reiškia, kad galbūt netrukus jos pradės eksportuoti energiją ir tai turės labai mm, ženklaus poveikio. Mes turėsime labai atidžiai išnagrinėti savo situaciją Europoje dėl to. Suprantu pono Tošenovskio mintį apie aukštai greitai įgio plačia juosčio ryšio sklaidą. Laukiame komisijos komunikato šiuo klausimu ir, kaip sakiau, užsiminiau savo pasisakymę. Mes patys Airijoje ką tik e, pristatėme savo programoje. Beveik pusę metų dirbo darbo grupė E, kurioje buvo svarbiausių telekomunikacijų bendrovių vadovai ir mano departamento specialistai. Aš pats pirmininkavau tai darbo grupiai. Manau, kad e, š... toks pajėgų sujungimas buvo tikrai naudingas. Pramonė kai, ką, kai ko pasimokė iš mūsų, mes pasimokėme iš jų, turime informacijos, kurios neturėjome anksčiau. Ir manau, kad mums pavyko išsiaiškinti, kokios kliūtis dar e, guli kelyje link e, greitai eigio plačiai juosčio ryšio sklidimo. Ir kalbant apie skaitmeninę strategiją, kuriai komisija skiria tiek daug dėmesio, e, greitaigio juosčio paplitimą, greitaigio plačia juosčio ryšio paplitimas yra ypač svarbus uždavinys. su, sutinku ir su pono Tošanovskio mintimi dėl biudžeto lėšų. Man atrodo, kad e, teks pradėti derinti gražius žodžius apie augimą su konkrečiomis priemonėmis. Negalima viena vertus e, teikti, kad, kur, kad tvirtiname augimo ir darbo vietų kūrimo darbo atvarkę ir mažinti e, finansus šiems tikslams pasiekti. Man atrodo, kad tai, tai, tai nėra teisingas pasirinkimas ir aš čia norėčiau taip pat prisiminti pono Kamerono pasisakymą ir, ir tai, kokia svarbi yra jo pozicija. Uh, būdamas Airijos vyriausybės ministras, manau, kad Europos bendryjai labai svarbu, kad Didžioji Britanija liktų Europos Sąjungoje. Tačiau be abejo, tai yra Junktinės karalystės vidaus politikos klausimai. Jie patys juos sprendžia. Tačiau tai yra dar viena naujovė, e, dalykas, kurio ES vadovybė negali ignoruoti. pramoninės ES strategijos e, reikšmė yra tai, kad tai yra priemonė spręsti nedarbo problemą, nedarbo krizę, kuri palėtė daugybę es narių. Ir padėtis ES yra tikrai labai sudėtinga. Ir, šia, ir mūsų strategiją reikia peržiūrėti ir skirti jai finansavimą, jeigu mes norime ką nors pakeisti, kad, kad, jeigu mes norime, kad nedarbo situacija keistusi. Valstybėse, kur žmonės 20, 50 procentų žmonių iki 25 metų neturi darbo, būtina kažką daryti, būtina į tai atsižvelgti jaunimo nedarbas sąjungoje bendrai yra pasiekęs neįsivaizduojamas aukštumas. Ir tai turėtų būti mūsų svarbiausių prioritetų. E, grįžtant prie platesnių įvykusių diskusijų apie energetiką, ponia Ulfskog kalbėjo apie tai, Aš tikiuosi, kad pirmininkaujanti valstybė ir Europos vadovų taryba susitars dėl ypatingos vadovų tarybos, kuri tikėtina turėtų vykti gegužės mėnesį ir būtų skirta energetikai. Mūsų e, darbuotojai bendrauja su pono Van Rompojaus kabineto darbuotojais. Ir jeigu tai sukurtų papildomą e, Akstiną mes tikrai visą galvą palaikysime tai. Dėl jūsų klausimo apie e, elektroninį parašą, identifikavimą ir patikos paslaugas, aš nesakyčiau, kad taryboje stinga entuzijazmo, susidomėjimo šiuo klausimu. Iki šiol vykusiuose diskusijose visos narės labai aiškiai akcentavo, kaip svarbu sustiprinti abipusi pasitikėjimą šioje srityje. Verslas internete, prekyba internetu auga, e, jos apimtis padvigubėja kas du metus. Iš tikrųjų, taryba supranta, e, koks tai svarbus klausimas, tačiau e, skirtingose valstybėse gyvuoja skirtinga kultūra. Kai kurios valstybės yra jau daug investavę į šią sritį, kitos mažiau. Ir vertinant iki šiol pasiektą pažangą, e, buvo sudarytas klausimų, klausimų sąrašas, kuriuos reikia toliau kuriuos dar reikia labai išsamei išanalizuoti. Kaip sakiau, Airijos pirmininkavimo metu mes rengėme sukurti apie dešimt darbo grupių ir labai rimtai imtis visų svarbiausių klausimų. Bet aš nesakyčiau, kad valstybės narės nesupranta politinės šių klausimų svarbos. Jos, jos yra tam įsipareigoję. Ir taryboje diskutuojamos temos beveik nesiskiria nuo tų, kurias mes e, susitikę aptarėme ir, ir nuo tų aktualijų, kurias parlamentas akcentuoja. Jie, jos praktiškai sutampa. Ir aš tikrai norėčiau, kad mes pasiektume pažangos svarsydami tą konkretų klausimą. Bet tai iš tikrųjų sudėtinga tema ir ten yra nemažai sunkumų. Ponas Prodi e, kalbėjo apie tai, kad reikia tarybai akcentuoti kai kuriuos aspektus su pramonė, su, su pramonė strategija, su, biudžet, su bendru biudžetu susijusius klausimus. M mūsų premjeras Tyšekas e, privalo pasirūpinti, kad tie klausimai būtų akcentuojami tarybos posėdžiuose nuolatos. Posėdžiuose Pirmininkai, ar aš paprašau ką nors? Kalbant apie kibernetinės erdvės saugumą, kai kas akcentavo šį klausimą. Kaip žinote, komisija netrukus paskelbs strateginį dokumentą, kur bus aptartas internetinės erdvės saugumas ir po to bus teikiamas direktyvos pasiūlymas. Manau, tai taip pat atskleidžia, kaip svarbu, kad kiek manoma greičiau susitartume dėl Enisos agentūros, nes tai susiję. Ir būtų keista, jei mes svarstydami tokį didelį svarbų uh, pasiūlymą dėl kibernetinės erdvės saugumo leistume agentūrai išnykti. Ir su ponu Čičesteriu kalbėjausi apie tai ir, ir kalbėjausi. Kalbėsiuosi su tarybos e, pirmininku apie tai šiandien vėliau. Ačiū pirmininkė. Dėku, dėkuoju ministrė už apsilankymą pas mus ir dėkuoju, kad e, laikėtės e, kalbėjimo laiko. Be jokios abejonės turėsime dar progų susitikti. Na, o komiteto nariams priminsiu, kad 16 val. tęsis mūsų posėdis, nes 15 val. bus koordinatorių posėdis. Antraip nebuvo galima suderinti kitų dviejų ministrų lankymosi pas mus e, vėliau. Tad, e, Nuo 16 valandos tęsime posėdį, o nuo 17 valandos sustiktime su kitais dviem airijos ministrais. Dėkuoju už dalyvavimą visiems ir iki greito pasimatymo.